Okay, ladies and gentlemen, if I can reconvene the, the meeting. Ponios ir ponai, prateskime posėdį. Šįryt dar turime šešis TNT koordinatorius. Po to atvyks vicepirmininkas Kalas. Visą tai turime įveikti per numatytą laiką. Taigi, plaktukas labai piktai perspės jūs, kad mm, reikia sutilpti į dvi minutės, uh, užduodant klausimą koordinatoriui, o ne pulinėti vienas kitus ar diskutuoti tarpusavio klausimus, kaip pat vakar buvo. Tad prašau nepamesti laikrodžio iš akių ir atitinkamai parodyti ir pagarbą koordinatoriams, kad galėtumėm uh, pasisakymus e, tvarkingiau sudėlioti. Galbūt būtų buvę galima kelias dienas e, svarstyti šios lasmus, dėja turime tik tiek laiko, taigi po porą minučių ir po to maždaug 10 minučių, e, po porą minučių klausimams ir maždaug 10 minučių koordinatorios atsakymams. Po to, ponė Tikau, maždaug nuo 11 perims pirmininkavimą, prašysiu jūsų visų bendarbiavimo ir dabar ir jai pirmininkaujant. Taigi, kitas projektas yra pirmas projektas. Berlynas, Verona, Milano, Bolonija, Napoli, Mesina, Palermo. Ir ponai Koksui suteiksiu žodį, pat koks yra koordinatorius. Ačiū pirmininkė, ponas ir ponai, labai malonu vėl būti čia. Mane 2010 birželį paskyrė koordinatoriumi. Turėjau galimybę praeitais metais po kelių mėnesių darbo jau pristatyti rezultatus. Dabar kalbant apie šį laikotarpį, pasakyti, kad įvyko 19 misijų, visos jos kelių dienų trukmės ir tikrai pažangos yra padaryta palyginti su tuo laiku, kai praeitais metais pristatėme pranešimą. Dabar labai trumpai prioritetus aptarsiu konkrečiai mano dėmesys darbo pradžioje, kaip koordinatoriaus, buvo mm, sutarti, kad dėl bendrų Brennerbeis tunelio išlaidų mm, projektas būtų, jo išlaidos būtų prioritetizuotos, Italija, Austrija, kad dėl to suderintų. Mhm. Sutarimą dėl išlaidų tai beveik 600 milijonų eurų turėjo būti iš principo panaudoti iki 2013 metų, tačiau dar nepradėta tų lėšų iš esmės naudoti, taigi mes labai norime, kad kaip galima greičiau viskas, visi darbai prasidėtų. Tai todėl mm, bus prašoma pratesimo iki 2015 metų, tačiau sąlyga tam pratesimui būtų tokia, kad bu, bu, būtų tai viskas suderinta pagal 2010 metų kainas. 2010 metų kainas yra 7,4 milijardai eurų ir maždaug 600 milijonų, kurių, kurie turėtų būti skirti Italijai, Austrijai. Ir valstybės turi sutarti dėl projekto ir turi būti visi susitarimai sudaryti su Italijos ir Austrijos geležinkeliais. Uh, turi būti OBB ir RFI ir visos tos sąlygos, aš džiaugiuosi, jau yra įvykdytos ir jau pradėtas trečias e, Brenner Base tunelio statybos et, proje, e, projekto gyvenimo etapas, pradėti žvalgybiniai darbai, bandomasis projektas ir tai yra labai svarbus, aišku, etapas įgyvenant visą Brennerbeis projektą, kad jau būtų aišku, kad jau tikrai bus įdoma tik į priekį. Italijos Austrijos ministrai ir vicepirmininkas Kalas susitiko, susitarė dėl visų tunelio statybos darbų. tai yra labai svarbi, reikšminga pažanga. Labai daug kas prisidėjo prie šio projekto įgyvenimo, tad e, nenorėčiau įvardinti kažko tai atskirai, tačiau ponas Konrad Bergmeister iš BBT akivaizdu, kad ypatingai prisidėjo prie šio darbo ir mes dabar dirbame pagal Bergmeister planą dėl kurios susitarė visos šalis, dėl e, tunelio užbaigimo iki 2025 metų. Taigi, kokie dabar likę yra klausimai dėl infrastruktūros? Visų pirma, užtikrinti, kad lygiai grečiai vyktų darbai ir šiaurinėje, ir e, pietinėje atkarpoje. Tai šiaurėje būtų um, e, Münchenas Innsbrukas, o pietuose Verona, iki Ponte Gardena. Šiaurinėme ruože Austrijoje darbas jau praktiškai baigtas. Slėnyje 41 km Lower In slėnio ruožas. Iš esmės inžinieriniai darbai baigti, statybos darbai turėtų irgi būti baigti, jau viskas e, atkarpa galėtų būti naudojama 2012 metais. Tai yra puikus uh, inžinierinio projektavimo darbo pavyzdys, nekartą lankiausi ten, sutikau su atsakingais asmenimis. Dabar dėl uh, Mm, likusios šiaurinės dalies, tai yra Müncheno dalis, nuo Müncheno iki Austrijos sienos, kol kas viskas yra tik tai koncepcija ant popieriaus. Vokietijos investicijų planai praeitais metais sudaryti skai, skaičiavo pagal 2010 metų, kad bus maždaug 6,2 milijardo eurų. 2,6 milijardo eurų, atsiprašau, tai yra 22 procentais daugiau. Uh, nei buvo anksčiau planuota. Džiaugiuosi, galėdamas pasakyti, kad e, Rosenheime sausio 13 dieną pagal koncepcinius dokumentus taip bent jau yra planuojama ta atkarpa. Susitiksiu su Ramsam iš Vokietijos ir iš Austrijos ir aš pats kaip koordinatorius. Ir tame posėdėje turėtumėm pasirašyti tarp, e, susitarimą tarp ministerijų dėl planavimo procedūrų ir komunikavimo politikos. Aišku, tai dar tik tai pirmasis žingsnis, toks labai anksti pačių pirmųjų etapų žingsnis, tačiau labai svarbu įžengti, judant į priekį, kad realiai matytųsi, jog daroma pažanga. Tokiu būdu ir, ir geograf, geografiniai maždaug elementai būtų išspręsti, galbūt detaliai dėl ištiesnimo nebūtų dar viskas suderinta, tačiau tas planavimo etapas net jeigu judėtų jis labai greit, greitai, aišku, negaliu niekada planuoti, kad taip tikrai bus, net, vis, net jeigu maksimalus būtų darbų greitis, vis tiek darbai užtruktų keliarius metus ir tai reiškia, kad tik tai šio dešimtmečio antroje pusėje realūs statybos darbai prasidėtų, jeigu viskas sektųsi gerai. Taigi labai svarbu, kad jau dabar viskas prasidėtų, visos misijos, nes žinote, kad planavimas užtrunka ilgai. Ir jau ten esu susitikęs Rosenheime su pono Nideliu ir um, tai labai svarbus buvo susitikimas, jis uh, pažadėjo Mm, koordinuoti visus darbus toje atkarpoje, sprendžiant visus nesutarimus ir taip toliau. Dabar dėl pietinės dalies buvo labai vėluojama ir įsipareigojant ir planuojant ir taip toliau, bet džiaugiuosi, kad praeitais metais um, greta to sutarimo dėl Brenner bei tunelio bendrai mes taip pat gavome ir oficialų patvirtinimą skirti 1,6 milijardo eurų tai daliai, kuri į jungia fortecę su Ponte Gardeną. Tai yra labai svarbi e, atkarpa. Taigi periname prie antro projektavimo etapo ir Italija planuoja užbaigti tą etapą ir paskelbti konkursą statybos darbams jau per artimiausią laikotarpį. Labai džiaugiuosi taip pat tuo, kad Bolzano provincija taip pat nesniai patvirtino e, poveikio aplinkai e, įvertinimo studiją būtent tai atkarpai. Čia proveržis buvo toks. Reikėjo užtikrinti, kad valdžia sutiktų um, stat, atlikti statybą dalimis, kad nebūtų um, tai vienas ištisas projektas, bet kad tai būtų um, saliami principų gabalais statoma uh, ta atkarpa. Tokiu būdu, aišku, galima po truputėlį judėti. Uh, toks kraštovaizdžio projektas būtų iš daugelio pakopų ir taip toliau. Tai labai svarbu. Taip pat dėl pietinės dalies kalbant, noriu paminėti. Čipiai išlaidų komitetas yra patvirtintas ministerijos ministerijų ir Austrija, Italija labai daug dirba čia ir ponas Mario Fabrys yra patvirtintas koordinatoriumi čia šiems darbams. Manau, kad tai labai svarbu ir mano darbų kontekste. Kitas etapas būtų kad būtų patvirtinti asmenys toliau, kurie atliktų kitus koordinavimo darbus. Ir pirmininkė pabaigai tikrai turime pagalbinės daug infrastruktūros, infrastruktūros projektų išplėtoję. Dėl Brenner tunelio čia yra trys valstybės, bent jau penkio, penki regionai palei koridorių. Yra daug suinteresuotų šalių, e, dešimt darbo grupių. Tai mes turime BBTS, tai yra įmonė, kuri atsakinga už Balzano e, ta Balzano turi e, savo būstinę, už, už tą dalį jie atsakingi, akcijo Angemaišim E, yra penki regionai apjungti, priekybos rūmai apjungti, iš kitos pusės Italija, Austrija, Innsbruckė sutiko, um, visi merai buvo susirinkę aptarti šį projektą. Ir pagrindinis dalykas dėl šios infrastruktūros, be tų visų inžinierinių, techninių dalykų, labai svarbu yra nuolat komunikuoti Manau, kad e, iš Stuttgart 21 pagrindinė pamoka, ką reikėtų pasimokyti, tai yra, kad visi nuolat jaustusi autoriaus projekto autoriais, kad, kad projektas neliktų našlaitis be jokios priežiūros, kad būtų nuolatinis ryštas įsipareigojimas įgyvendinti, kad iš visų pagrindinių suinteresuotų šalių tikrai būtų tas ryštas. Ir manau, kad tikrai dėl šio koridoriaus mes um, darome pažangą. Trento uh, buvo susitikimas. Ir Alp, dėl Alpių konvencijos taip pat jūs žinote, kad na, jį neratifikuota valstybių, tačiau jos principai yra puikios gairės mums, kaip žiūrėti į Alpių koridorius tame tarpe ir Brenerio um, tunelį. Apibendrinant pirmininkę, padarėme pastebimos pažangos. Planuojame, kad būtų ir paraleliniai keliai prieigos keliams, taip pat planuojame vykdyti platesnę komunikavimo politiką dėl infrastruktūros, kitų darbų. Ypač planuojame pradėti darbą dėl taip vadinamųjų lydimųjų priemonių. Uh, net kai turėsime visą geležinkelio infrastruktūrą, kad pereitų um, transporto rūšis, tas modalinis pasikeitimas, kad įvyktų, kad pereitų transportas prie geležinkelio labiau, tai labai svarbu užtikrinti visas lydimasias priemonės ir tą šiame regione mes tikrai darome, po truputėlį ta pažanga juda į priekį. Ir pabaigai visiškai jau pirmininkė, mm, noriu išsakyti didžiulę padėką už puikią pagalbą, e, kolegialų darbą. Čia pono Leo Hubert iš. Iš e, kito direktorato, kuris tikrai visuomet padėjo man mano darbe. Ačiū ponui Koksui. Dabar kiekvienam E, kalbėtojui galima suteikti labai ribotą laiką. Taigi, ponas Kančian iš EPP, prašome. Ačiū, ačiū pirmininkė. Aš norėčiau taip pat pasveikinti koordinatorių Petą Koksą Iš tiesų norėčiau pasveikinti Jūs už atliktą darbą, e, kalbant apie šią prioritetinę geležinkelio liniją. Darbas iš tiesų yra labai svarbus, labai sudėtingas ir Jūs sugebėjote per trumpą laiką puikiai koordinuoti darbus. Norėčiau pabrėžti ir tai, kad žalesis koridorius yra labai aktualus dalykas ir tikiuosi, kad šis projektas bus greitai įgyvendintas. Dabar dėl tų papildomų priemonių, kurias jūs minėjote kad, e, pavyzdžiui, būtų užtikrinta, kad kuo daugiau krūvinių būtų pervežama geležinkeliais. Šiem tikslui pasiekti yra labai svarbus jums, jūsų minėtas e, Brennerio bazinis e, tunelis, kuris ir sudarys pagrindinį šio projekto elementą. Toliau dėl finansavimo. Buvo teigiama, kad Būtų galima galvoti apie skirtingus finansavimo šaltinius, e, galvoti apie įvairias galimybės investuoti į geležinkelio atkarpą Verona Forteca. Nes e, neužtenka vien tik tai nutiesti tunelį, reikia nutiesti ir papildomas geležinkelio atkarpas. Ir būtina užtikrinti sąsąją šios geležinkelio linijos su kitomis. Dar taip pat norėčiau atkreipti dėmesį. Kita vasara e, penkioms savaitėms e, bus e, uždarytas Brennerio koridorius kadangi bus vystum, vykdomi darbai ir norėčiau sužinoti, ar taip iš tiesų bus, nes antraip bus sukelta iš tiesų labai daug nepatogumų keliautojams. Ačiū. Iš tiesų, jūs sutilpote į dvi minutės, puikiai, puikus pavyzdys kitiems. E, kolega iš, S, e, iš socialistų frakcijos, prašome. Labadiena. Kaip jau matote, iš mano akcento esu kilęs iš Bavarijos. Ir e, man iš tiesų labai aktualūs tie darbai, kurie vykdomi Vokietijos pietuose ir tas geležinkelis, kuris sujungs Vokietiją su Austrija. Kiek žinau, buvo atliktas e, įvertinimas. Ir viena ta kompanija, kuri atliko tą įvertinimą, ji pasakė, kad e, na, iš tiesų galbūt e, tas tunelis nebus labai populiarus tarp keliautojų. Ar jūs esate girdėję apie uh, šią studiją. Dabar dėl EMTS sistemos įgyvendinimo. Šiam projektui bus skirta apie 13 milijardų eurų. Na, Vokietijos federalinė e, valdžia pasakė, kad greičiausiai tokios sumos negalės skirti. Taigi norėčiau sužinoti daugiau informacijos apie situaciją. Jeigu yra paskirtos lėšos, kam jos bus panaudotos, o jeigu e, jų nėra, tai iš kur jos bus paimtos. Ačiū. Panas Kyne. Ačiū. Ponui Koks. tai, kad jis taip prižiūri Brenner Beistunelio projektą, kad taip tiek daug įdeda pastangų. Man atrodo, viskas, žinoma, priklausys nuo erdvinių teritorinių problemų sprendimo. Dabar, jeigu žiūrėtumėme į dabartinį tunelį ir automobilių kelių ir geležinkelio matome, kad aišku, ten yra didžiulės perkrovos, spūstis ir Šveicarija taip pat, eismas iš Šveicarijos taip pat, du tuneliai, visas tas transportas, eismas, kuris keliauja ir į Vokietiją, kitas europinės šalis. Aišku, visi turi suprasti, kad tos jungtis toliau irgi turi būti nutiestos ir pastatytos, kad būtų galima pasiekti ir um, Europos gilumą ir po to net ir iki Skandinavijos. Perka. Vorsitzender, herzlichen Dank, Pet Cox, und äh, die Rolle, die Sie haben, zeigt eigentlich, wie. Ačiū. Pirmininkė, noriu padėkoti ponui Koks. Um, tikrai jūsų darbo rezultatai rodo, kaip svarbu turėti gerą koordinatorių laikas spaudžia, bet to reikia žiūrėti ir ilgalaikį planavimą, kad viskas judėtų tinkama linkme. Čia Brenner situacija, mes žinome, reikia konkurse, kad būtų tinkami pasiūlymai, kad paskui jie būtų tinkamai atrinkti. Studijos be abejo yra naudingos šiuo atveju dėl Alpių transporto labai svarbu užtikrinti, kad būtų tinkamos jungtis tarp šiaurės ir pietų, kad, kad nebūtų taip, kad kažkokios tai salos liks paskui atskiros ir kad tik pinigai nukeliaus e, vėjais. Yra ir panašu yra problemų, pažiūrėjau, šiaurėje yra galbūt daug sprendžiama žaliųjų problemų, bet ar ministras Ramzar iš tikrųjų sutiks, atsižvelgiant į tas aplinkosauginės problemas, duoti sutikimus. Ir vokiečiai, kaip labai svarbu, kad jie sutiktų dėl visų jungčių. Kramer, prašome. Ačiū. Atsiprašau, kad vėluoju. Tačiau džiugu, kad man suteikite žodį. Dėje na, praleidau įžangą, bet e, bent jau pagrindinius e, aspektus e, žinau. Norėčiau sužinoti, ar nebus sukurti trys skirtingi koridoriai. Labai svarbu, kad na, dabartiniai projektai būtų susijęti tarpusavyje. Vakar apie tai kalbėjome, apie finansavimą ir buvo sakyta, kad Italija bei Austrija skirs reikiamas lėšas. Ar e, buvo įspręstos problemos, kalbant apie tą geležinkelio liniją, kuria bus e, transportuojami kroviniai. O na, jeigu e, žmonės naudosis krovinių pervežimams sausumos keliais, tai nemanau, kad tas tunelis iš tiesų galėtų daug duoti naudos. Dabar dėl tos atkarpos, e, kuri mm, eina link mesinos. E, buvo dėl finansavimo kalbėta, kad e, nereikia ieškoti įvairių alternatyvų, nes, pavyzdžiui, tos alternatyvos, kurios buvo pateiktos Vokietijai, buvo nepriimtinos. Ir mano manimu, e, dabar jau yra pasirašytos susitarim, sutartys, kurių dėje ne visada yra laikomasi. Taigi, ką, daryt, ką daro koordinatorius šio atžvilgiu? Pirmininkas. Na, iš tiesų, e, viskas išplaukė taip pat ir iš e, vakar vykusių diskusijų. Na, kaip man čia pasakyti diplomatiškai. Na, ta Vokietijos problema ir galimybė, tai yra, kai yra sudaromos sutartys ir vėliau tų sutarčių nesilaikoma. Aš nebandau dabar čia kažkaip mm, kelti kažkokio konflikto, bet iš tiesų Vokietija yra labai svarbi ir jie turi dalyvauti visose šiuose mm, projektuose. Labai puiku, kad e, Italija ir Austrija pasirašė susitarimą ir tai yra pirmasis geras e, žingsnis. Vokietija dėja praeitėje yra pasirašysi labai daug sutarčių, tačiau dėja ne visada jas įgyvendino. Prašome, Pat Cox. Ačiū. Ačiū už pasisakymus. Dabar dėl žaliojo koridoriaus E, juo užsiema viena iš mūsų darbo grupių. E, šioje darbo grupėje yra kilę labai daug įdomių idėjų. Taigi šis koridorius e, bus naudojamas įvairioms energetikos jungtims E, bus galima tokiu atveju iš tiesų sumažinti CO2 emisijas, nes manome, kad e, jeigu mes paleisime pro tunelį gili, traukinius, tai iš tiesų bus galima su, sumažinti CO2 emisijas. Na ir tikiuosi, kad E, tas žalesis koridorius e, vieną dieną bus įgyvendintas. Dabar dėl finansavimo. Iš tiesų, jūs pasakėte, kad finansiniai indėliai yra labai svarbus. Dabar, kai dėl Italijos, kaip ir jūs pasakėte, yra pateiktas pasiūlymas organizuoti e, viešąjį konkursą ir kad, pavyzdžiui, e, būtų galima sukurti E, kad, pavyzdžiui, būtų galima imti mokesčius už A22 autostrados naudojimą. Ir e, tokiu atveju, pavyzdžiui, būtų galima, pavyzdžiui, sutaupyti 1,5 milijardus eurų. Ir tai yra viena iš e, svarbiausių e, dalykų, kurie yra numatomi, kalbant apie šią A22 autostradą. Dabar, kai dėl E, geležinkelio linijos uždarimo, nenaudojimo vasaros metu. Kaip koordinatorius aš e, esu susipažinęs, aš, pavyzdžiui, esu e, jau susisiekęs su AB, OBB, Austrijos kompanija, kuri pasakė, kad geležinkelio į liniją būtina uždaryti. Nes jeigu taip nebus pasielgta, tada darbai gali užsitęsti. Na, mm, šis klausimas iš tiesų yra labai aktualus ir ypač mm, na, jeigu ta geležinkelio linija būtų uždaryta, tai kai kurie privatus operatoriai galėtų labai nukentėti. Toliau dėl tos e, e analizės, to, to tyrimo apie jį nesugirdėjęs, kad jūs sakote, kad tas tunelis iš vis neturės kažkokios ekonominės naudos. Aš norėčiau tą e, ataskaitą gauti ir ją paneigti tą pateiktą informaciją. Nes iš tiesų šis e, projektas turi labai didelę ekonominę naudą. Jūs kalbėjote apie EMTS sistemą, apie Italiją. Italijoje jau dabar naudojama EMTS sistema. Uh, Ir e, nežinau, ar e, mm, egzistuoja labai didžiuliai skirtumai, bet galiu pasakyti, kad e, Berlyne kovo mėnesį sustikau su kitais koordinatoriais, su ministru Ramsai. Ir iš tiesų mane nustebino tai, kad na, galima mūsų visus prašymus apibendrinti tik tai vienu atsakymu, tai yra neigiamu. Kol kas tai yra sakoma, kad e, vis dar reikia labai daug dirbti. Aš matau, kad problema kyla ne dėl EMT, EMTS, bet dėl Vokietijos dalyvavimo. Kad kalbant pati, apie pačią sistemą, tai politinių lygmenių e, ministrai vis dar negali atsigauti po Štutgardo. E, E, ir kaip jau minėjau, reikia vis dar pasimokyti iš to, kas įvyko e, Štutgardė, kad būtų galima išspręsti kai kurias problemas. Dabar dėl kai kurių sąsajų. E, na, iš tiesų nėra abejojama, kad ES nacionalinės institucijos bei e, regioninės institucijos iš tiesų e, laimėtų labai daug, jeigu būtų įgyvendinti tam tikri projektai. Priemant dėl jų sprendimus e, turėtų dalyvauti ir Europos parlamentas. Tikiuosi, kad Europos parlamentas bus labai ambicingi, kad būtų galima, pavyzdžiui, E, paskatinti tam tikrų projektų įgyvendinimą. Taigi tikiuosi, kad Europos parlamentas dalyvaus, e, sukuriant tokį labai racionalų ilgalaikį planą. Dabar dėl, to, e, dėl tos pietinės atkarpos, apie kurią kalbėjo kai kurie žmonės. Na, tiksliau dėl šiaurinės atkarpos. Aš jau pasakiau, kas planuojama Rosenheime kitą sausio mėnesį ir galiu tik pasakyti, kad Na, šiuo metu iš tiesų tai yra labai svarbus momentas įgyvenant na šiuos projektus. Ir pirmą kartą per pastaruosius metus iš tiesų žmonės e, yra pasirengę dalyvauti detaliame planavimo procese. Tai yra labai svarbus momentas, nes anksčiau visi to net e, nepagidavo padaryti. E, Labai svarbu, kad ne tik ministrai, geležinkelio įmonės bei e, Vokietijos ypač įmonė dalyvautų visame šiame procese. Jau buvo m, daug susitikimus su mm, vokiečių operatoriais ir pasak jų, kalbant apie šią e, šiaurės atkarpą, galbūt būtų galima ją įgyvendinti netgi pigiau negu e, numatyta pradžioje. Ir tokiu atveju šis e, projektas taps dar tik tai rentabilesnis ir galimybė gauti patvirtinimą dėl jo mm, na, bus paprastesnė. Mm, labai svarbu, kad parlamento nariai iš tiesų man padėtų, kad mes galėtume pasiekti šių rezultatų. Kai dėl aplinkosaugos problemų, tai galiu pasakyti tai. Aš pasakiau, kad būtina bendrauti, kalbėti. Kalbėjimas tai yra ne tik tai kalbėjimas, tačiau ir įsiklausimas. Ir reikia mums daugiau klausyti, kad mes suprastumėme, kokie yra bendrijų lūkesčiai bendruomenių lūkesčių. Aš galiu pasakyti, kad aš sustikau su visų miestelių e, merais, e, kurie yra įsidėstę toje e, Austrijos Italijos geležinkelio linijoje, Innsbruck ir taip toliau. Ir Na, iš tiesų, aš norėčiau, kad mūsų gyvenimo politika e, nebūtų kažkokia slapta, kad e, joje būtų slėptų kažkokiu momentu. Noriu, kad iš tiesų žmonės žinotų apie šį projektą ir mm, na, prisimtų atsakomybę už jų. Dabar dėl Italijos ir finansų. Na, aš galiu pasakyti, kad kalbant apie Brennerio bazinį, bazinį tunelį ir mm, Ponte Gardeną atkarpą, E, dėl to problemų nekyla dėl finansavimo, nes finansavimas buvo patvirtintas ir audito rūmų, e, ir kitų įmonių, kurios atlieka iki projektų. E, Italijos biudžeto įstatymas buvo pakeistas, kad būtų galima tiesti tą geležinkelio liniją dalimis. Ir na, mes užtikrinsime, kad projektui reikalingos lėšos bus skirtos ir kad e, kalbant apie tą A22 autostradą, jai bus e, skirta bent jau 34 milijonai eurų per metus, bent tokia suma. Taigi tokie įsipareigojimai yra tikri. Aišku, žinote, kad e, Romoje yra nauja vyriausybė suformuota, tikiuosi tęsti dialogą su šia vyriausybė, ypač dėl Mesinos Na, dėl Mesino sąsiaurio e, tilto statymo. Šis projektas e, nebus įgyvendintas e, būtent dėl to, kad nėra tam lėšų ir Kaip aš supratau, dėl Brinerio bazio tunelio e, vyriausybė, Italijos vyriausybė nesitraukė, jos įsipareigojimai liekia tokie pat, tiesiog yra atsisakyta įgyvendinti Mesinos e, sąsirio e, tilto projektą. Dabar dėl. Dėl, dėl kitų koridorių. Na, pagrindinis yra penktasis koridorius, tai yra, mm, kuris prasideda nuo Helsinkio, einantis, kuris sujungtų Italiją su Malta. Tai yra iš tiesų labai svarbus mm, dalykas, labai svarbus projektas. Tačiau taip pat yra ir mm, dar vienas koridorius, antrasis, kuris eina per Varšuvą į rytus. Taigi tiek būtų. Ačiū. Dabar galime pereiti prie kitos e, koordinatorės, kuri atsakinga už 18 ir 30 prioritetinius projektus. Tai yra Karla Peis. Prašome, jums suteikiamas žodis. Labai ačiū. Gerbdama jūsų darbo atvarkės, tenksiuosi kalbėti trumpai. E, vandens keliai Europoje gyja vis didesnį svorį ir yra tam tikrų, na, gana netikėtų punktų, nuo kur man teko pradėti, o vėliau darbą tęsiau, nagrinėdama vidaus vandenų kelius ir tai yra turbūt svarbus dalykas, kurį reikėtų suprasti. Savo darbę kaip koordinatorė aš ne šimtų procentų, bet daugiausiai dėmesio skiriau dviem svarbiams koridoriams. 18 e, ir 30 pp. Pradėsiu nuo Dunojaus jungties e, e, per Reinermiusės upę Rotterdamo iki Konstancos. Uh, Iš tikrųjų, šiuo atveju šiame maršrute yra daug tarpinių punktų. Kodėl e, projektas toksai sudėtingas? Dėl dviejų priežasčių. Viena iš jų yra ta, kad e, čia įtraukta daug valstybių, kuriuose yra savų e, problemų, savų komplikacijų, e, pasikeitimo vyriausybėse ir taip toliau. E, Be abejo, aš negaliu vykti į kurią nors valstybę nesupažinusi su ministru, nes kitaip ministras gali tiesiog kelti klausimą, ką jūs čia veikiate mano valstybėje, kodėl jūs e, kišatės į mano e, atsakomybės rytį ir jie būtų visiškai teisūs apsakydami. Taigi, jeigu e, išrenkamas naujas ministras, prasideda savočiai naujas etapas, m, e, naujas počiaris. Pradėsiu nuo PP18 projekto. Kas atsitiko šiame koridoriu? Birželio 24 taryba patvirtino strategiją Dunaus upės baseino vystimui. Tai yra labai svarbi diena, kadangi šios strategijos na, stuburas yra Dunaus upė ir mes nagrinėjame tik tai upę, bet nagrinėjame visą infrastruktūrą supančią upę, tai yra visą baseiną. Mes nagrinėjame ne tik tai navigacijos galimybės, bet ir, ir nagrinėjame žemės ūkio objektus, geriamą vandens e, tiekimą, e, infrastruktūrą skirtą kovai su potviniais, e, kitokią regiono raidą. E, taigi mes tengiamės uh, e, holistiškai vertinti visą regiono vystimąsi. Taip, e, šis koridorius turi tam tikrų kritinių uh, atkarpų ir pirmoji iš jų, aš kartą persiu prie pono Kramer ir pono Etu, uh, net dalykų tai yra Stauben Filsov. Čia mes pradėjome tyrimą. Um, per stebėsinos komitetą. E, šitas tyrimas tęsiasi ir gruodžio 10 mes tikimės pirmosios tarpinės ataskaitos. Stebėsinos komitetas dirba savo darbą. E, komiteto viduje darbas vyksta iš tikrųjų harmoningai suderintai, išoriniam pasauliu galbūt e, kai kurie niuansai gali pasirodyti kiek kitaip. Tačiau iš tikrųjų stebėsinos komitetas e, yra. Ir E, sėkmingas rezultatas to bendro pareiškimo, kurį pasirašė, e, bendro sutarimo, kurį pasirašė visos Dunavos baseino šalis. Ir aš e, tikiuosi taip pat netrukus pasirodysiant labai svarbios ataskaitos apie regioninį transportą. Kodėl šis dokumentas bus toks svarbus? Ponsetuk sakė, jog tai yra jungtis tarp Vokietijos ir Austrijos. Ir šios jungtis yra na, perkrautos Manau, kad e, vidaus vandenų keli galėtų padėti šiek tiek e, e, sumažinti tos kamščius. Visas regionas pasiskirstimas, regionas pasiskirstimas tarp senesnių transporto modelių, tokių kaip geležinkelio arba sausumos keliai ir vandenų keliai turi būti peržiūrėti. Reikėtų įvertinti koks atsirastų skirtumas, kada vidaus vandenų keliai bus tikrai pradėti pilnavertiškai naudoti. Šiame tyrimė, mes, kurio, kurio mes laukiame pasirodant 12 e, metų pavasarį, e, visą tai turėtų būti aprašyta, toliau kitą metą e, tarpinėje, po tarpinės ataskaitos mes jau turėsime aiškesnį paveikslą. Ir kadangi dabar regione vis dar e, yra tam tikrų nesutarimų, aš manau, kad labai svarbu būtų e, turėti visus faktus, išdėsti viską ant stalo ir e, tada utartis, ką galima būtų padaryti. Siekiant be abejo, arba galvojant be abejo apie tai, kad reikia plačiau išnaudoti vidaus vandenų kelius ir kurti tikrą navigaciją Dunojumi. Toliau atkarpa į rytus nuo vienos. Tai yra labai svarbus, e, labai svarbi Dunaus upės e, sekcija. Jeigu galvosime apie Vokietijos dalį, e, Štrobensvilsvars regioną kaip kritiškai svarbę upės dalį, be jos be abejo negalime įsivaizduoti jokios jungties tarp Reino Meino ir, Danub, ir Dunojaus. Ir, ir Todėl rytinė vienos dalis taip pat yra labai svarbus uh, upės uh, fragmentas. Um, čia yra, region, čia yra nacionalinis parkas, dėl to poveikio vertimo analizė šiek tiek įstrigo, vis dar ieškome sprendimų, panašu, kad projektas įstrigo ilgam. Toliau yra Vengrijos Dunaus upės atkarpa, čia tyrimas juda į priekį, kol kas padėtis yra labai jautri, labai pažeidžiama, E, Vengrijos vyriausybė kol kas e, atrodo labai gerai atlieka savo darbą, formuodama visuomenę ir panašiai, tačiau e, tyrimai be abejo rūpi atsakyti klausimą, kokia bus pabaiga. Na ir klausimas yra, ar iš tikrųjų bus galima viską palikti savygai be vyriausybės įkišimo. Toliau Rumunija. Mm, poveikia aplinkai vertinimas e, baigtas 11 metų e, Liepos mėnesį. E, tačiau darbų koordinavimas nėra toks jau geras, jeigu galėčiau švelniai pasakyti. Čia galėtumėm tikėtis didesnės pažangos. Kalaris Braila. Negi ne, situacija kiek kitokia. Stebėsnos programa buvo atidėta, jinai vėlavo, tačiau dabar jinai įgyvendinta draugė su visais aplinkosauginiais teisės aktais. E, bus tyrinėjama eršketų e, populacijos būklė per keturis metus e, bus analizuojama eršketų migracija, bus tyriama, kas vyksta, kokia yra populiacijų dinamika. E, visą tai bus e, dokumentuojama. Na ir viens iš įdomių pastebėjimų buvo iš tikrųjų, kad e, atrodo, kad tai atsigauna e, žuvis, kuriam buvo pritvirtinti davikliai, sustuvai, jos buvo stebimas, stebima jų migracija ir na, labai įdomu apskritai sužinoti, kaip vyksta šio, šių, šių puikių žuvų gyvenimas. Uh, Taigi, e, sakyčiau, čia pažanga yra nebloga. Toliau 30-asis prioritetinis projektas. Tai yra vėlgi labai svarbus projektas, kadangi šiuo atveju e, būtų pirmą kartą galima sujungti Ile France e, e, su šiaurinė, su šiauriniais uostais, E, tai yra per Paryžių bus galima pasiekti Rotterdamą, Antverpeną, Gentą ir kitus uh, svarbius uostus. E, uh, 2011 metais, uh, balandžio 5 dieną, prezidentas Sarkozy uh, pradėjo rimtą dialogą dėl kanalo galimo uh, kasimo. Ir mes tikimės, kad po 15 mėnesių e, sprendimas bus primtas ir pradėtas įgyvendinti. E, šiaip ar taip Prancūzijos e, vyriausybė prisėmė įsipareigojimus dėl šio projekto ir įsipareigojo nutiesti tokį kanalą. Čia reikėtų turbūt išsakyti pagyrų Valonijai ir Flandrijai. Niderlandai šiek tiek atsilieka šiame projekte bet e, ir jie e, atnaujina savo tinklą. Tuo tarpu e, Valonijoje ir Flandrijoje iš tikrųjų darbai vyksta ir dauguma projektų yra vykdomi pagal grafiką, kas yra labai svarbu pažymėti. Niderlandai ir Flandrija sutarė dėl koridoriaus užbaigimo E, pasatant jungti Ternuzę, e, e, kur yra svarbi šio kanalo atkarpa. Toliau yra veikia tarp vyriausybinis komitetas, kurį sudaro prancūzų, Valonijos ir Flandijos valdžios atstovai. Mums pavyko taip pat įtraukti Niderlandų ir e, e, Tai yra, pakvietėme Niderlandų ir Vokietijos e, vyriausybės atstovus, e, jeigu jie nori prisijungti, jie yra kviečiami visus tarp vyriausybinius sutikimus. Ir tai yra svarbu, kadangi e, be abejo turės būti taip pat kalbama ir apie mokesčius naujosiuose jungtise, kurie bus taikomi nuo įdalimos teities. Tai Ir e, e, nuo tada, kai šitas kodas pradėtas naudoti, bus pradėtas naudoti, be abejo visi supranta, kad mokesčių klausimas yra labai jautrus, kadangi projektas yra brangus, tačiau tos mokesčius surinkti galima įvairiai. E, ir kokią formą šitas apmokestinimas įgis iš tikrųjų labai didelę dalimi nulems apskritai, kiek sėkmingai veiks šis koridorius. tam, kad būtų integruotas kelios transporto rūšis, aš pakviečiau savo kolegas, savančius PP6, PP17, PP30, panus Savary, panus Belaš, susitikti ir pasišnekėti apie galimą e, multimodalaus transporto jungti Dunaus upės e, baseinį. Uh, E, tai yra įdomu, kadangi Šiaurės Italijoje e, irgi gyvenamas labai įdomus projektas tarp Mantujos ir, ir, ir Venecijos. E, man teko išnekėti su ministru Kastelį, su profesorium Sekį, su ponu Kasek. Aš kalbėjusi su jais konferencijoje, kur buvo kalbama apie jungti tarp Milano ir Venecijos, siekiant aplenkti vėlgi transportos pusės, kurios dabar būdingos šiam regionui. Ir vėlgi yra puikių galimybių, jog Milanas taip pat gaus papildomų jungčių, e, kas iš tikrųjų šiam regionui būtų labai svarbu. E, e, labai svarbu, kad pirmiausiai greitkelis šiame regione galėtų labiau naudos lengvėjai automobilinių sunkvežimiai. Ačiū. Na kągi, laikas mus spaudžia. na, mes e, turime pamėginti dabar e, vis tik tai e, grįžti į savo numatytą e, kursą. Taigi turime šešis e, norinčius pasisakyti. E, kiekvienam skirsiu griežtai po dvi mintes ir spausiu mygtuką, jeigu tik tai jūs kalbėsite per ilgai. Ponas Marinesku. Ačiū pirmininkė. Aš pristačiau prioritetinį projektą. Konkrečiai e, Dunojaus e, Meino ir Reino e, koridorių. Manau, kad dokumentas yra labai svarbus ir jūs teisingai pastebėjote, kad be navigacijos e, reikalų reikėtų dar primti domenį ir visus kitus elementus. Tačiau galų galia, jeigu šis koridorius netaps transporto koridoriumi, tada visi kiti aspektai irgi nebegalės vystytis taip, kaip mes norėtumėm. Todėl aš manau, kad svarbiausias dalykas yra vis dėlto užtikrinti koridorių nuo Konstantos iki Rotterdamo ir kad jis taptų tikrai europinės svarbos transporto koridoriumi. Mano klausimas jums būtų toks kaip jūs uh, galėsite koordinuoti ten uh, tą projektą su Dunojaus strategijos įgyvenimu, kadangi, kaip žinote, Dunojaus strategija apima įvairias sritis, kiekvieną sritį koordinuoja porą valstybių. Taigi galėtų vykti tam tikras bendradarbiavimas tarp uh, e, TNT ir uh, šių koordinatorių. Kaip jūs įsivaizduojate tokią koordinaciją, e, vykdant jau gyvendamus projektus ir taip pat galvant, kad e, jie galėtų prisidėti prie to, jog šis koridorius e, taptų labai pelningų koridoriumi ir kad jis būtų sėkmingai užbaigtas. Ačiū toliau, panas Valkadralė. Dvi minutės. Ačiū, ponia Pais, už jūsų puikų pranešimą. Aš suprantu, kad e, lietai, bet užtikrintai viskas juda į priekį. Na, e, aš sutikras, kad man frakcijos kolegos e, pastiksinti smulkmę, nu, tačiau jūs iš tikrųjų puikiai apibūdinote visą projekto sudėtingumą dėl 30-ojo projekto, kuris turi iš tikrųjų didžiulį potencialą, jeigu mums pavyktų susijęti Paryžiaus regioną su Belgija, Niderlandais, gal galia E, Vokietija. E, bet jūs teisingai pastebėjote, kokios problemos iškyla statant šitą šiaurės kanalą ir taip pat e, rinkliavų bei mokesčių problemas. Aš manau, kad apie tai reikėtų pamastyti, kadangi iš tikrųjų dalykas labai jautrus. Visi sutinka, jog projektas brangus. Mes turime uh, rasti būdų išspręsti šiam e, e, viešo ir privataus sektoriaus partnerystės klausimai. E, ir be abejo, kyla klausimas, kaip apibūdinsime, kaip apibriešime šitos mokesčius, kaip jie bus nustatomi tokiu būdu, kad čia neliktų vietos protekcionizmui. Arba kad nenukentėtų vidaus vandenų kelių konkurencingumas, kad mes neatbaidytumėme e, galimų klientų e, ir kad jie nepersimestų iš e, vandens kelių į sausumos kelius. Taigi, kas, kas spręs, kas nustatinės ar prancūzijos valdžios atstovai, ar komisija, ar jūs, ar, ar, ar bus kažkokia tai koordinuojanti institucija. Aš norėčiau gauti šiek tiek daugiau informacijos apie galimą procedūrą susijusią su rinkliavom ir mokesčiais, kad ne, ne, nebūtų jokių spekulacijų. Ačiū toliau, pan Sandalė, ant du minutės. Pane Pais, e, dėkoju už jūsų pasišventimą ekologiškiausiam transporto e, būdui, tai yra vidaus vandens keliams. E, turbūt niekas dėl to nesiginčys. E, norėčiau šiek tiek išgirsti apie mm, tą stebėsnos komitetą. Ar komitetas svarsto įvairias alternatyvas, įskaitant ir nulinį variantą, tai yra, kad niekas nebus daroma? Ar, ar, ar komitetas nagrinėja visą spektrą įvairiausių alternatyvų, ar jie daugiausiai tik tai kalba apie tos tokius tarpinius sprendimus. Kitas klausimas, ar stebėsinos komitetas e, pasimokė iš e, maino Dunojaus kanalo istorijos, ypatingai pietų nuo Bechinų. Ten E, iš tikrųjų, darbai buvo vykti taip, kad e, kanalas puikiai dera kraštovaizdį. Jeigu, pavyzdžiui, važiuosite dviračiu, ten galima tiesiog grožėtis apylinkėmis visą infrastruktūrą puikiai įkomponuota į kraštovaizdį. Ar komitetas e, pasisėmė patirties iš šios jungties kūrimo? Pone Lichtenberger, dvi minutės. Ačiū. Na, e, kalbant apie Dunojaus e, sekciją į rytus nuo vienas, mes mes mėginame e, ignoruoti vienos nacionalinio banko pagrindinius reikalavimus ir dėl to visas projektas faktiškai išsiderino. Darbai juda į priekį ne taip greitai, kaip mums norėtųsi. Taigi be abejo, pirmiausia būtų galim pasakyti, kad e, sustokime, apsidairykime ir, ir pagalvokime, kokios tinkamiausios transporto rūšis čia tiktų. E, taigi turime kalbėti ne vien tik tai apie e, kažkokias tai statybinės priemonės, e, statybinius sprendimus, galima ieškoti ir kitų kūrybinių sprendimų. E, e, na ir be abejo, taip pat mes sudarėme su e, savotišką e, Serbijos biurokratija, man visi sako girdėti, kad e, tai yra pagrindinė e, kliūtis. Taigi galbūt galėtumėm ateičiau įsigilinti ir šią problemos dalį. Kitas klausimas, kita klausimo dalis būtų, ar jūs ką nors galvojate apie laivus, kurie būtų nukreipiami upės, kalbant apie Dunojaus laivybą, iš tikrųjų tai yra svarbu. E, Vengrijoje, pavyzdžiui, iš tikrųjų e, buvo daug kalbama apie tai, kad laivus reikėtų pritaikyti upių laivybai. E, nežinau, ar dabar būtų tinkamas metas. Reikėtų turbūt kažką tai daryti, kad būtų pasirūpinta laivais tinkamais upių navigacijai. Neturim tiesiog sėdėti ir laukti. Jau kalbame apie, pavyzdžiui, krovinių pervežimą. Aš žinau, kad Dunojaus upės studijoje e, yra visą tai apšilta, tačiau nesu e, tikras, ar e, viskas yra pakankamai detaliai nušviesta. E, ačiū, pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti ponipiais. Aš noriu pakalbėti apie Kaloriš Brailą atkarpą. Jūs sakėte, kad keturiem metam darbai ten buvo sustoję, atidėti, kadangi vyko diskusijos dėl uh, aplinkosaugos, dėl eršketo apsaugos. Uh, Aš manau, kad mes turime užtikrinti šio transporto koridoriaus gyvingumą, kadangi vasarą Dunoji iš tikrųjų kilo navigacijos problemų. E, būtent dėl to, kad krito vandens lygis. Mm, kitas klausimas būtum, kaip jūs ketinate e, įtraukti šitą veiklą Europos sujungimo fondą. E, Connecting Europe Facility. Kad e, į kornet tinklą būtų įtraukti taip pat ir Dunojaus uostai. Taigi, e, galas mačin e, derinys, tai yra uostas būtent Dunojaus upėje, užtikrina tolesnę jungtį su Ukraina, su uostais, su Moldovos Respublika ir tai turėtų būti svarbus transporto mazgas šiame visame tinkle tiesą sakant, aš manau, kad reikėtų prie Dunojaus įtraukti kuo daugiau uh, laivybos uostų. E, toliau kalbant apie navigacinius kanalus, jungiančius Dunojų su Reinaupė e, ir laivynų atnaujinimą pagal Najadės programą. Mes labai tikimės, kad Najadės programa bus tesama ir toliau galima tikėtis paramos. Toliau, ponia Gramer. E, Ačiū už pranešimą. Žinote, kad 80 procentų Europos vidaus e, laivybos vyksta Reinė. Ir, na ir mes galime prisvajoti, kad e, iš tikrųjų, jeigu toliau bus išplėstas šitas tinklas, e, jeigu, jeigu Dunojus taip pat bus priimtas prie šios temos, mes galime tikėtis e, labai e, ryškaus e, transporto tinklo išplėtimo. Man teko plaukti upę iki Jodosios jūros ir E, iš tikrųjų, jeigu Reinė, kas valandą matote po stambų laivą praplaukinti, tai Dunaus upėje matydavome tik tai vieną kitą. Kita vertus, upė yra didelė, jinai tinka laivybai, mums lieka tik tai atsakyti, ar norime labiau paversti ją transporto e, arteriją, ar labiau norime šią upę palikti turizmo poreikiam. E, Greenpeace'as, pavyzdžiui, visada teigia, kad pramonė laivyba užterš E, šią upę e, ir be abejo Dunojus nuo to kentėtų, tačiau e, turime pasirinkti dėl to, ką mes, į ką mes investuojame. Ar mes norime krovinės laivybos, ar mes norime daugiau turistinės laivybos. <clears throat> Kalbant apie mm, geležinkelius, mes vėlgi raginame investuoti į gelžinkelių tinklą, tinklo plėtimą. Tačiau, kai kalbame apie vidaus vandenų laivybą, e, čia jai netaikoma daug įvairių mokesčių, dalo e, mokesčio, dar kitų mokesčių. Ir aš norėčiau pasakyti, kad e, ir tie, kas naudosis vidaus laivybos koridoriais, taip pat turėtų sumokėti atitinkamus mokesčius. Dabar vidaus e, vandenų transporto kompanijos e, norėtų išvengti tokių mokesčių arba norėtų, kad kiti mokėtų už jas, tačiau tai yra nesažininga konkurencija. Mes matome, kad net ir naudojantis vidaus vandenų laivybą reikėtų taip pat atiduoti duoklę aplinkos apsaugai. Ačiū, pane Pais. Norėčiau konkretaus atsakymo į savo klausimą, pane Pais. Bavarijoje taip vadinama konkurenti grupė, kuri labai garsiai pasisako. Dėl Vilshofen vystimosi, taigi ar yra diktatas iš ES pusės, gal galėtume čia patvirtinti arba paneigti. Pais. Pone Pais, gal per dešimt minučių galėtumėt atsakyti į klausimus. I start with uh, Mr. Marinescu. Pradėsiu nuo pono Marinescu. Klausite, kaip galime sujungti tą svarbų transporto koridorių su TNT. Ne Marinescu, Europos komisijoje dirbame pagal visiškai naują požiūrį šio klausimu. Jis dar neužbaigtas, tačiau uh, jau yra judama ta pusė ir kai tik jis bus parengtas, iš karto atkeliaus į parlamentą. Manau, kad teisingai pakomentavote, kas turi būti daroma ateityje, kaip tie koridoriai turi būti sujungiami, koks turi būti tolesnis požiūris į TNT. Aš manau, kad tikrai bus sureaguota į jūsų reikalavimus. Pone Alhadraui, dėl mokesčių kaip reikėtų įdėkti e, rinkliavų surinkimo sistemą. Na, mes ir sakom būtent, kad Olandijai, kaip Olandijoje sakome, kad tai yra viso klausimo esmė. Ne tik komisija, ne tik prancūzų vyriausybė, ne vien tik tai Belgijos vyriausybė ir abi Belgijos dalis, bet taip pat ir vartotojų komitetas spręs šios klausimus. Ir manau, kad būtent vartotojų komitetas yra labai svarbus nes jie būtent ir gali pasakyti, jeigu tokią sistemą įdėksite, kanalo niekad nenaudosiu, jeigu tokią sistemą įdėksite, naudosiu. Tai ir yra svarbiausia. Mes norime, kad tas koridorius būtų naudojamas. Todėl labai svarbu būtent atsižvelgti ir į šį aspektą ir tarp vyriausybinėme komitete apie tai kalbame, kad mokesčiai turi būti taip sutvarkyti, kad kanalu būtų naudojamasi. Uh, Labai svarbu yra, kad na, ne visą pelną atimtumėm iš įmonių, nes tuomet niekas nenorės naudotis tais keliais. Krovinių srautai tikrai yra milžiniški, neįtikinami. Negali net suvokti, taigi labai svarbu, kad iš tikrųjų visos dalis, galvo, visos pusės galvotų ir, ir prancūzai, ir olandai ir taip toliau, kad ties rautai galbūt išauktų dar du ar tris kartus. Uh, Manau, kad galima išmintingai viską panaudoti ir paversti šį kanalą tikrai sėkmės istoriją. Ir mano regione, Olandijoje, labai gyvas yra eismas į šiaurės Prancūziją ir yra aiški politika dėl vidaus vandenų naudojimo. Būtent čia, manau, vartotojų komitetas suvaidins labai svarbu vaidmenį. Dėl tvarkarašio turi būti greitai, bet jie dar turi iškasti visą kanalą, tai laiko dar šiek tiek turim. Ir tam tiek dar galime truputėlį ir pakovoti, o tos, tos kovos bus tikrai. Tai čia dėl mokesčių. Ponas Vandalin, dėl stebėsienos komiteto. Stebėsinos komitetas stebi, kas yra daroma. Jie analizuoja tai, kas yra studijai pateikta dėl 70 km dunomės, Strauin Vilshoven. Visą tai, jie ne patys daro studijas, bet studijas analizuoja ir visos aplinkosauginės studijos buvo pasenusios, taigi reikia viską atnaujinti, reikia išanalizuoti visas galimybės. Ir mes tą žinojome ir pirmai, mes turėjome trejus metus tai studijai ir 2012 metais bus studijos išvados. Monitoringo komitetai, kas yra svarbu, tie, kas Ten sėdi iš pramonės, iš aplinkos apsaugos ir taip toliau. Labai svarbu, kad abipusės pasakytų, kad mes sutinkam su tą studiją, pripažįstam ją, kad nebūtų ginčių dėl skaičių po to. Tai yra svarbiausia. Pane Lichtenberger, rytų vieną. Ne visai supratau, ką jūs turėjote omenyje dėl sunkvežimių ar automobilių, kurie būtų pritaikyti upėms, dėl laivų, taip. Bet, e, ponė Lichtenberger, man atrodo, praeitais metais ir dar anais metais ir dar ankstesniais metais jūs kėlėte tą patį klausimą. Žinote, laivai čia yra rinkos reikalas. Mes galime kreiptis į, į mokslininkus, tyriejus, kad jie apie kažką pagalvotų, bet mes dirbame su koridorium, mes nestatome laivų, koridorius turi būti toks, kad iš Havrės į Vengriją galėtų nuplaukti laivas. Ir kokia nauda, jeigu laivas gali plaukti tik nunom, jeigu jis yra per platus ir negali per šliuzus perplaukti, tai tada nėra prasmės net koridorių e, statyti. Mm, aš manau, kad čia rinkai yra labai plačios galimybės ir manau, kad tie laivai bus. Kiek žinau, Vengrija taip pat galvoja apie savo e, laivų e, statybos įmonę, tai manau, kad viskas išsispręs. Aišku, kad rinka nieko nedarys, jeigu nebus viso aiškaus koridoriaus. Pone Tikau, Brilel Kararaš, man atrodo, čia viskas gerai vyksta. Man gal labiau rūpėtų ta bendra e, upės dalis, kur su Bulgarija, o ne Kalarašinės. Man atrodo, ten viskas puikiai sekasi. Stebėsenos projektas gerai, viskas vyksta. Matome jau pabaigą lyg ir, ir, ir viskas man atrodo, jeigu tikrai norime panaudoti tą koridorių taip, kaip ketinome, tai turime ir daugiamodalinius punktus mm, pastatyti, kad būtų galima tikrai o, užtikrinti, kad eismas persikeltų iš sunkvežimių ir, ir geležinkelio, kad mes galėtumėm užtikrinti tarpmodalinės jungtis uh, kaip ir prancūzų vyriausybė, ką padarė su sena šiauriniu kanalu. Jie pasakė, čia, čia, čia bus daugia modaliniai uostai ir tą mes irgi turėtumėm ir čia padaryti, kitame etape, kalbėdamiesi su atitinkamomis valstybėmis, kad būtų tie daugia modaliniai centrai uostai. Ponui Krameriui Norėčiau pasakyti, kad vienas iš mūsų tikslų yra ir turizmas, ir tai yra labai svarbu tam regionui, visiems regionams, ir visi regionai turi galimybę dabar tam renktis, nes tikrai yra labai įdomių vietovių, paliai Dunojų. Aš manau, kad turizmas tikrai bus čia šioje srityje atsivers daug galimybių toms valstybėms. Tarša, aišku, yra problema, bet man atrodo, tai neturi nieko bendro, ar navigacija gali būti užtikrinta Dunojumi ar ne. Pavyzdžiui, su IPS aš visą dieną ten praleidau, e, mačiau tris laivus, kaip Olandė, mane tai šokiravo. Bet Kodėl taip yra, kad yra tik tai trys laivai? Ko, todėl, kad Dunojus ne, ne, ne visų Dunojumi gali vykti na, tą navigaciją. Todėl mes ir galvojame apie tai. Mane labai stebina, kad Niderlanduose žalieji pasisako už vidaus vandenų kelius, nes jie sako, kad tai yra pala, aplinkai palankiausias sprendimas. Uh, um, transporto srityje, nes laivai yra visiškai švarūs. Ir jūs kiekvieną kartą uh, traktuojate mane tarsi kokią tai uh, uh teršėją, kuri nori užteršti Dunojų. Uh, Aš manau, kad būtent šis koridorius ir būtų sprendimas, kuris sumažintų taršą Dunojumi visame Dunos baseino regione. Tikrai negalėtumėt manęs apkaltinti tuo, kad aš noriu užteršti upę. Taip, dėl um, mokesčių. Jeigu sunkvežimis iš Rotterdamo vyksta į Genują, tai statome kelius, um, statome šviesoforus, restoranus uh, paliai uh, kelius ir taip toliau ir taip toliau. Po to sunkvežimiai moka uh, mokesčius už kelius. Ką mes darome dėl laivų Dunojuje? Nieko Taigi ateis mokesčiai tada, kai mes ką nors dėl laivų padarysime irgi. Tas pats ir dėl kanalo sena į šiaurę, nes tai tik tai maži laiveliai dabar, kurie plaukia, jie, e, jiems nebus taikomas reikalavimas mokėti mokesčius ir dabar jie turi galimybę ten plaukioti, tai ir toliau jie galės plaukioti, tačiau, aišku, projektas bus labai brangus, taigi situacija bus ta pati, konkurencija visiems ir reikės užtikrinti, kad konkurencija nebūtų padaryta žala. Ir paskutinis klausimas buvo pono Ertug. O vad būtent dėl jūsų klausimo mes ir atliekame studiją. Negaliu Jums dabar pateikti atsakymo, tikiuosi kitais metais galėsiu, Nes būtent dėl šios priežasties mes ir atliekame studiją, ką galėtumėm padaryti, kad užtikrintumėm navigaciją per visą koridorių. Ar, ar tai, tai gali būti kažkas nedidelio, kažkas labai didelio. Ačiū poniai Peis. Dabar pereiname prie kito projekto. Mes vėluojame 15 minučių, kolegos. Manau, reikia paminėti tai. 21 projektas tai yra jūros greitkeliai, ponas Luis Valentė de Oliveira, prašom. Uh, Ačiū. Na visų pirma, norėčiau pakalbėti apie kokybinius pokyčius, uh, kurie buvo pasiekti ir tik vėliau pakalbėsiu apie pačius projektus. Kalbant apie jūrų greitkelius, pirmininkas nutraukė kalbėtoje, gerbiami kolegos, na, laikykitės tvarkos. Prašome. Taigi, kalbant apie jūrų greitkelius, tai, na, visa tai yra susiję su dviem pagrindiniais dalykais, tai yra jūrų keliais ir uostais. Yra įgyvendinantis labai svarbus projektai, tokie kaip siekiama sumažinti biurokratiją, popierinių formų naudojimą, taip pat e, norima e, integruoti e, visą jūrų greitkelių sistemą su kitomis sistemomis, siekiame užtikrinti didesnę saugą ir taip toliau. Kalbant apie šiuos jūrų greitkelius, Tai jie labai svarbus tiek kalbant apie užsienio priekybą, tiek apie vidaus priekybą. Ir e, dėl jų būtent ir įgyvendinamas tas prioritetinis projektas, TNT projektas, kuris itin aktualus įvairiems suinteresuotiems asmenims. E, jūrų greitkeliai bei e, uostai turėtų būti sukurti, taip pat kaip ir papildomi elementai. E, ir jiems sukurti būtų galima panaudoti ES lėšas, kad e, rezultatai būtų pasiekti, ko galima greičiau dabar dėl kokybinių pokyčių pereitais metais. Na, iš tiesų yra pasiekti, pasiekta pažangos, tiek kalbant apie bandomuosius ir kitus projektus. Dabar iš viso e, gyvendinama 12 projektų, kurių, e, kurių vertė yra 250 milijonų eurų, o jų bendra vertė yra 850 milijonų eurų. Dabar kokios yra ateities e, perspektyvos? Dabar yra organizuojamas naujas viešasis pirkimo konkursas, Deja, jo rezultatai yra kol kas neaiškus, tačiau manome, kad na, bendra e, projektų vertė gali išaukti iki vieno milijardo, nes, e, pavyzdžiui, bus galima įgyventi naujus septynis projektus, kurių vertė bus apie 15 tūkstančių eurų. 2012 metais bus taip pat e, įgyvendintas naujas projektas E, kuris sulauks labai daug suinteresuotų asmenų dėmesio. Tai reiškia, kad iki 2013 metų, kalbant apie TENT-T mm, projektą, e, bus galima iš viso įgyvendinti 13 procentų, kurių vertė būtų apie 400 milijonų eurų. Bet bendros investicijos e, gali būti dar didesnės ir siekti 2 milijardus eurų. Toliau, e, jeigu mes atsižvilgsime į kitus e, finansavimo išteklius, turiu omeny, pavyzdžiui, lėšas, kurios skirtų Europos investicinis bankas, pagal, lėšas pagal Marko Polo programą, tada bendrus investicijos būtų dar didesnės. Ir tai rodytų, kad iš tiesų e, Na, šie projektai buvo e, pradėti gyvendinti nuo 0 2007 metais ir yra gerai finansuojami ir puikiai įgyvendinami. Mes laikomės nuomonės, kad e, na, taip pat dirbti reikėtų ir 2014 ir tolesniais metais. Ir reikia vadovautis tokiu modeliu. Visų pirma, e, reikia kad jūrų kelių transportas būtų integruotas ir susijęs su kitomis transporto priemonėmis. Taip pat norime, kad sustiprėtų uostų vaidmuo kaip transportavimo mazgų vaidmuo. Taip pat nereikėtų pamiršti apie transporto koridorius, pavyzdžiui, 11. Toliau jeigu bus užtikrintas tinkamas finansavimas, mes iš tiesų galėsime pasiekti pažangos. Pavyzdžiui, būtų galima e, sumažinti CO2 emisijas e, sieros arba azoto e, degonies išlakas Taip pat, pavyzdžiui, būtų galima atsakyti, atsisakyti popierinių formų, e, jeigu, tarkim, laivas nori plaukti į uostą. Tokių, tokios pažangos būtų galima pasiekti jau 2012 metais. Ir, na, ir Na ir dar papildomas pažagos būtų galima pasiekti iki 2020 metų. Taip pat norėčiau paminėti naujus projektus, kurių yra aštuoni šiais metais. Trys yra logistikos projektai. Tai yra Mylė, MOS 24, MOSFO MOS projektas. Toliau yra kiti projektai, kurie susiję sąsai užtikrinti su vidaus vandenims. Pavyzdžiui, sąsaja tarp Napa, Riaka. Na, taip pat mm, Baltijos jūros sąsoje, taip pat ir dar naujas koridorius, panašus į ankstesnius e, e, projektus tarp Rostoko į Getso. Taip pat dar vienas projektas yra susijęs su e, saugumu, tai yra Monaliza ir LNG projektas, kuris taip pat yra mums labai aktualus. Jūs e, esate gavę mano rekomendacijas, bet kuriuo atveju bandysiu e, jas peržiūrėti, kadangi mano, atveju, mano manimu na, šie klausimai jau buvo aptarti anksčiau. Taigi visų pirma, kalbant apie mano rekomendacijas, norėčiau, kad e, infrastruktūra būtų integruota, kad būtų pagerintos e, sąsajos tarp jūrų transporto su vidaus vandenų transporto sistemomis. Taip pat, e, kad būtų pasin, panaudotos tos e, intelektualios. E, informacinės technologijos, pavyzdžiui, atsiekimo technologijos ir taip toliau. Be to mm, reikėtų įgyvendinti įvairius bandomuosius projektus, kurie mm, na, galėtų atsirasti, išplaukti iš jau gyvendinamų projektų. Be to reikėtų mm, pasinaudoti jau mūsų sukaupta patirtimi, pavyzdžiui, dėl, port, dėl uostų veiklų išplėtimo. Na ir taip pat, kas man yra svarbu. Labai svarbu, kad būtų pagerintas švietimas, mokymas darbuotojų e, dirbančių uoste, e, kapitonų e, mokymas, taip pat, kad būtų geriau apmokyti logistikos specialistai įmonėse. Toliau informacinės sistemos. E, tas vieno langelio principas, jo reikia, jo reikia vadovautis, norint e, pagerinti e, tą transportavimą jūrų keliais. Toliau tyrimas ir plėtra. Man atrodo, kad iš tiesų reikia remti plėtrą, tyrimus, kad iš tiesų na, būtų tobulinami tiek laivai, tiek įranga. Jūs greičiausiai žinote, kad mes labai patobuliname, pavyzdžiui, kruizinius e, laivus Ir dėja, kiti laivai taip pat turėtų būti to patobulinti. Prieš keletą metų aš esu pateikęs pasiūlymą, pavyzdžiui, kad reikėtų finansavimui sukurti atskirą koordinavimo struktūrą. Ir aš vis laikausi tos pačios nuomonės. Ir e, iš tiesų norėčiau, kad būtų atsižvelgta į mano pateiktas rekomendacijas, kad būtų atsižvelgta į sukauptą patirtį, pavyzdžiui, kad reikia bendradarbiauti su kaiminėmis šalimis, mažinti biurokratiją, Greičiausiai jūs žinote, kad e, na, rytuose e, esančios šalis labai priklauso nuo vakaruose esančių uostų ir jos labai yra suinteresuotos, e, kad turėtų geresnę sąsąją su jais. Pavyzdžiui, kalbu apie Rusiją, Ukrainą, Baltarusiją, Moldovą. Kazakstaną, kuris iš tiesų labai daug importuoja ir eksportuoja per Europos uostus. Taigi, apie tokius dalykus e, jau esu kalbėjęs, pavyzdžiui, apie tyrimus LNG projektas. Pereitą savaitę buvo organizuotas e, susitikimas e, čia Briuselyje ir tame susitikime dalyvavo visų Baltijos jūros šalių atstovai, kurie parodė savo susidomėjimą, kad reikėtų sukurti kažkokį e, tokių dujų tiekimo tinklą, e, E, jūro, Baltijos jūros regione ir žino, kad toks projektas iš tiesų skistų dujų tiekimo e, projektas būtų labai naudingas. Dabar dėl geostrateginių e, tyrimų, jie mums padėtų geriau suprasti tas problemas, kuriomis mes susidurime. Taigi visi prioritetiniai projektai turi būti įgyvendinami atsižvelgiant į į, į tai, kad na, įgyvendinant šios projektus reikia labai daug investuoti. Taip pat reikia bendarbiauti su muitinėmis. Reikia mm, įsigilinti į muitinių lūkesčius, nes e, jos taip pat susiduria su didžiuliu spaudimu, turi atsižvelgti į daugelį dalykų, bet e, mes galime sakyti, kad e, Na, mūsų darbas taip pat yra susijęs ir su šiomis struktūromis, siekiant, pavyzdžiui, užtikrinti, kad gerai funkcionuotų tas vieno langelio principas ir šiuo atveju bendradarbiavimas su maitinėmis yra labai svarbus. Galiausiai Man labai svarbus statistiniai duomenys, kuriais taip pat reikia vadovautis. Taigi tie būtų ačiū. Labai ačiū, pane Galubar. Turiu septynis, noriu pasakyti, vėlgi grafikas mus labai spaudžia. Taigi, pradėkime nuo ponios Kančian dvi minutės. Pono. Ačiū. Ačiū koordinatoriui, ponui Oliveira kuris parengė labai detalę ataskaitą. Aš norėčiau pakalbėti apie septintąjį jūsų ataskaitos punktą. Čia kalbate apie infrastruktūrą, apie tai, kad reikia susijęti e, uostus su kitais transporto sistemos elementais ir tai, kad e, uostų vystimas turi, jam turėtų skiriamas būti didesnis e, dėmesys. E, ne, ne tik tai kalbant apie jūrų e, uostus, tačiau taip pat ir apie upių uostus. Ir būtent tie uostai užtikrina sąveiką tarp skirtingų transporto rūšių. Na, taip pat norėčiau pritarti tai, ką jūs pasakote apie tai, kad reikia mokyti darbuotojus. Be to, nereikėtų pamiršti laivybos e, sektoriaus, kuris dabar išgyvena labai didžiulę krizę. E, Ir, na, Džiugu, kad jūs taip pat kalbate apie tai savo e, ataskaitoje ir tikiuosi, kad e, laivybos sektorius taip pat galėtų turėti naudos iš šių projektų per, pavyzdžiui, projektų obligacijas. Dabar dėl Marko Polo programos. Norėčiau sužinoti, ką jūs manote apie eko e, obligacijas, apie kurias mes kalbėjome prieš metus. Ačiū. Ačiū, panas Alkadravi. Dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti pan Dalveri už įžangą. Aš suprantu, kad e, jūs labai domina tyrimai, kaip šį sektorių geriau organizuoti, padaryti veiksmingesniu. Ir tai iš tikrųjų labai svarbus dalykas, bet yra ir kitų aspektų, kuriuos norėčiau paliesti. Pirmiausiai, ar turite kažkokią tai jau veikiančių projektų poveikio apžvalgą. Ką tie projektai davė, kokios naudos atnešė? Ehm, ar yra kokiu nors uh, idėjų, bent kažkokio supratimo, uh, ar iš tikrųjų krovinių srautai dabar pasikeitė, kaip jie pasiekė jūrą, jūros uostus, kaip jie paskirstomi regionuose. Tai yra, koks buvo atskirų projektų poveikis e, aiškiai Šiaurės vakarų Europoje dominuoja šiokie projektai. Ir e, būtų įdomu sužinoti, ar pietų Europos gyventojai negalėtų plačiau pasinaudoti tokiam galimybėm. Taip pat reikėtų pagalvoti, ar e, šito nereikėtų įtraukti į TNT gairias busimam laikotarpiu. Kaip Jūs vertintumėte tą progą komisijos parengtas gairias? ar e, jie atsižvelgia rekomendacijas, kurias jūs metai iš metų teikite? Ačiū pirmininkė, dėkoju koordinatoriui už parengtą ataskaitą, kalbėsiu trumpai, nes noriu išduoti tik tai du klausimus. Visų pirma, Gal galėtumėt pateikti mums papildomos informacijos apie ilgalaikę perspektyvą. Tai yra, kalbu apie laikotarpį nuo 2014 iki 2020 metų. Gal galėtumėt pateikti daugiau informacijos apie planus. Antras klausimas. Jis yra susijęs su e, reikalavimais, kurie turi būti keliami kiekvieno projekto atžvilgiu e, siekiant tų Mm, nu, pavyzdžiui, teigiamų e, tikslų, organizuojant tuos viešuosius pirkimus, apie kuriuos jūs minėjote ir kurie bus organizuoti 2012 metams. Dabar dėl salų. Mes žinome, kad e, salos yra na, susidurančios su tam tikromis problemomis. Ir e, kai kuriuose salose, pavyzdžiui, mm, na, būtų galima uh, vystyti, sukurti tam tikrą infrastruktūrą, jūrų greitkelių infrastruktūrą. Galbūt e, na, tokie projektai būtų labiau pritaikyti salų charakteristikai, bet galbūt na, juos būtų galima ir ten įgyveninti. Ačiū toliau, ponė Lichtenberger, dvi minutės. Labai ačiū šį pranešimą. Na, manau, kad uh, kaip ir kiti, jūs sudurėte su stambiom kliūtim, tai yra e, trūksta sprendimų valstybės narėse, e, uostams neteikiamas prioritetas ir panašiai mes e, šiek tiek jau susidūrėme su to, kai kalbėjome apie ten projektus. Trūksta uostų sąrašo. Kita vertus, man teko nekartą išgirsti nuomonių, jog būtent biurokratija kelia daugiausiai problemų. Pavyzdžiui, kada privatus vežėjas, privatus transporto, privati transporto kompanija nebedardarbiauja su pagrindinėmis Italijos transporto e, struktūromis ir norėtų pasinaudoti Italijos uostų, praktiškai jie praktiškai neturi galimybių to padaryti. Yra daug įvairių kliučių Ir jeigu analizuosime situaciją iš šiaurės į pietus, panašu, kad būtent pietinėme fragmente yra daugiausiai tokio pavaučio problemų. E, kalbant apie jūrų laivybą, norėčiau iš jūsų išgirsti, ar jūs e, matote kokios pokyčių dabartinėje raidoje. Ar būtų galima kalbėti apie, pavyzdžiui, pervežimus jūrą, jūrą trumpesniais atstumais? <clears throat> Jūs be abejo pats minėjote daugelį problemų, tačiau aš norėjau patikslinti na, tas problemas, kurias aš matau kaip ryškiausias. Taigi, apibendrint, kaip e, būtų galima padėti geriau nusadyti prioritetus ir kaip užtikrinti, kad valstybės narės taip pat darytų tą patį. Jeigu kalbėsime apie sąsajas su sausumos transporto infrastruktūra, vėlgi, kurie būtų veiksmingiausi mazgai kur reikėtų turbūt daugiausiai nukreipti pastangų. Toliau panas Komutsakos. Ačiū pirmininkė. Labai ačiū už jūsų pranešimą. Tai labai didelis ir ambicingas projektas, niekas dėl to nebejoja. Ir be abejo, jūs užmėtės klausimais. E, labai tikiuosi, kad per jums kitą laiką pavyks bent į dalį jų atsakyti. Norėčiau ir nuo savęs pridėti keletą klausimų. Uh, E, iš pranešimo aš matau, kad vienas iš pagrindinių aspektų yra tas, kad e, ateityje bus naudojami vis didesni laivai, galintis pervežti vis daugiau krovinių. Ir be abejo tai turės įtakos uostų infrastruktūrai, uostų dalyvaujančių projekte. Taigi, jeigu mes kalbėsime apie infrastruktūrą, apie laivų aptarnavimą ir panašiai ir panašiai, visą tai turės keistis. Ar manote, kad e, šita tendencija, jog bus naudojami vis didesni laivai, e, vis didesni krovinių kiekiai bus pervežami, ar ta tendencija tęsis ir ateityje, ar e, ekonominė krizė vis dėlto padarys kažkokią tai neįgiamą įtaką. Tai yra, ar galima ką nors prognozuoti, pažiūrėjau, kiam dešimtmečiui prieki, na, kada darant prielaidą, kad tokia tendencija tęsis ir kad bus statomi vis didesni krūniai laivai, ar man to, kad šita tendencija vis dėlto kažkada baigsis? Nes jau dabar galima pastebėti tam tikrų e, tarsi priešingos tendencijos požymį. E, ir tas be abejo turės įtakos planuojant. Mums gali tekti, pažiūrėjau, perėti nuo 300A tipo uostų prie 87, kurie numatyti tinkle. Ir e, kaip jūs ketinate atrinkti šituos uostus, turint omeny, kad reikės mažinti sąrašą, mažinti jų skaičių, e, kaip jūs parinksite uostus. Na ir paskutinis klausimas būtų dėl mokymų. Ar mokymai bus skirti tik tai jūrininkams, ar taip pat bus trauktas ir sausumos personalas dirbantis uostuose. Kadangi mes kalbame ne vien tik tai apie jūrininkus, apie laivų įgulas, bet reikia paruošti apskritai visą infrastruktūrą. E, na ir ar dar galėtumėte man skirti dar minutę? Na, aš matau, kad mes vėluojame ir laukia kiti. E, taigi visiems griežtai po dvi minutės. Noriu pasakyti, kad pietuose mes matome tik tai tyrimus, bet trūksta tikrų programų, kurios virstų vėliau gyvenamas projektas. E, kitas kalbėtojas. E, ačiū pirmininkė. Na ir visų pirma noriu pasveikinti pranešėją. Kita vertus, e, projektas, kurį jūs koordinavote, iš tikrųjų yra labai didžiulis, labai svarbus. Šis projektas yra labai svarbus visai jūrų ekonomikai. E, multimodališkumas jūrų transporto reikšmę dar labiau padidina. Ir čia be abejo yra daug įvairių e, jautrių klausimų. Taigi labai svarbu pirmiausiai strategiškai vertinti e, įvairias dimensijas atinkamose palisvos regionuose, kadangi yra ir sausumos infrastruktūra, kuri aptarnauja visus ir panašiai. Taigi aš norėčiau pabrėžti, kad uh, ES turi didžiausią išskirtinę ekonominę zoną - 22 milijardai e, e, kvadratinių kilometrų ir dauguma iš jų yra būtent e, periferinėse zonose. Taigi reikėtų kalbėti apie daugelį aspektų, pavyzdžiui, kad ir e, mažiau taršaus kūro panaudojimą, per, perimą prie mažiau taršaus kūro, kas e, glaudžiai siejasi su e, strategija 2020 metam ir to būdu prisidėtų taip pat prie sektoriaus konkurencingumo stiprinimo. Visą tai labai svarbu. <clears throat> Ypatingai e, tai yra svarbu e, betarpiškai įtakojimams, pajūrio regionams. Toliau kalbame apie uostų tinklą, mes turime įvairias pajūrio valstybės, Ispanijos, Italijos, Kipro, Vokietijos uostus, apie kuriuos jau mm, kalba sukosi. Na ir jūro laivyba šiuo atveju yra uh, svarbus vektorius, taigi jums svarbu užtikrinti, kad jūro laivyba būtų konkurencinga. Uh, na ir uh, ką jūs manote apie šį projektą, turėdami omeny būtent kokią reikšmę turi E, štai. Ir galų galia, ką jūs manote apie e, tam tikras e, sąsajas apimečias keletą, portų, keletą uostų. Kita kalbėtoja. Patika. Noriu padėkoti pono Olivera už jo pranešimą. Be projektų, tarp projektų, kuriuos, iš, kuriuos jūs minėjote, kiek iš jų um, apima juodą jūrą? Kadangi, kiek aš atsimenu, biudžeto įlūtę pervežimams jūra trumpais atstumais. E, buvo numatyta Baltijos jūrai, buvo numatyta Viduržėme jūrai. Tai yra rytų vakarų pakrantėms, tačiau dėja, juodai jūrai jokios biudžeto eilutės nebuvo skirta. Taigi norėjau paklausti, kiek iš tų projektų, kuriuos jūs paminėjote, e, e, apima ir juodą jūrą. Ir Kokiu žingsniu būtų galima imtis, kad būtų galima judoje jūroje skatinti ir populiarinti e, būtent e, jūrų laivybą trumpais atstumais, kadangi jinai yra labai svarbi visų pirma dėl ES energetinio aprūpinimo. Aš taip pat norėčiau uh, pasiūlyti organizuoti Konstancijoje kitą metą uh, konferenciją, kuri būtent nagrinėtų šios klausimus. Kągi, ponia Alveri, dabar uh, pabandykite nieko nepraleisti, bet atsakyti kaip galima trumpiau. Uh, thank you, Mr. Chairman. Ačiū pirmininkė. Pirmas klausimas. Jungtis su sausumos infrastruktūra. Prieš keliarius metus nustatėme, kad vienas iš prioritetinių projektų turi būti jungtis su uostais geležinkeliu. Kartais to neįmanoma padaryti, taigi reikia turėti omenyje, kad e, galbūt e, kelius, automobilių kelius gali tekti tobulinti, pavyzdžiui, Lenkijoje, nes geležinkeliai pietus nelabai veikia, trūksta tarp Gdansko ir Varšuvos e, greitkelio, taigi reikia galvoti apie tas jungtis, galbūt netgi su sausumos automobilių keliais, laukiant, kol kažkada bus gerai veikiantis geležinkeliai. Saveikumas tarp transporto rūšių tai yra privaloma sąlyga. Žmogiškų išteklių apmokymas yra labai svarbus momentas Kolega iš Graikijos vėl akcentavo šį momentą. Aš labai remiu apmokymą, tai apmokymą visiems, visiems, kas dirba ir uostuose, ir su sausumos infrastruktūra. Pavyzdžiui, kad ir inkoterms, pavyzdžiui, užpildymas – kuomet yra krovinių gabenimas, inkoterms užpildyti yra labai sudėtinga, taigi reikia specialaus apmokymo. Apmokymas turi apimti visus, kad realiai turėtumėm galimybę, kad, kad eismas vyktų, kad nebūtų problemų dėl žmogiškų išteklių dėl pirmo klausimo. Biudžetas turi būti padidintas. Mes norime tų jungčių. Todėl reikia turėti omenyje, kad Europa parūpino daugiau kaip 80 procentų eksporto jūrą būtent iš Europos eksportas 80 procentų vyksta jūra. Ir vidinis e, krovinių gabenimas Europoje, taigi irgi vyksta į jūrą didžią dalimi, tad reikia tą sistemą paversti tokią, kad ji gerai veiktų. Ekobonus. Ekobonus davė gerų rezultatų Italijoje. Ir aš labai pasisakau už uh, šios sistemos plėtimą po visą Europą. Jei neįmanoma po visą Europą, tai bent jau kai kuriuose, regionus, kai, kai kuriuose regionuose šią sistemą galima būtų pritaikyti kaip paskatą. Italija, Prancūzija, Ispanija, esu tikras, galėtų susitarti, kad ta sistema veiktų tose valstybėse, nes labai lengva pamatuoti, uh, apimtis ir išorės išlaidas tenkančias e, bendrijos sistemoms. Viską lengva pamatuoti, apskaičiuoti. Visa tai, kas nukeliauja tiesiai vairuotojams ir kompanijoms e, transporto, labai lengva pamatuoti valdži, valdžios įstaigoms, taigi jokių problemų neturėtų kilti. Toliau, dėl kai kurių projektų poveikio buvo klausimas. Taip, žinoma, mes žinome tą poveikį dėl šios priežasties. Aš labai galvoju apie, pavyzdžiui, kūro tipą, apie variklių tobulinimą. Turi būti varikliai gerinami. Ir, pavyzdžiui, net jeigu kruiziniai laivai atplaukia į uostą, matai, kad jų varikliai toliau uh, dirba, kadangi jie turi elektrą aprūpinti uh, mažą 3000 gyventojų miestelį. Uh, o uostas negali patiekti pakankamai elektros energijos kaip pakaitalo. Kad, tai, tai mes su įvairiais uostais jau kalbėjome apie galimybę uh, Pavyzdžiui, kad e, uostai galėtų įdėkti tokias sistemas ir aprūpinti, pažiūrėjau, tos kruizinius laivus elektrą, kad jiem nereiktų deginti variklio, varikliuose kūro, arba galbūt galvoti apie kažkokias tai kitokias kūro ir variklių variacijas, e, galbūt, tarkim, ar tai įprastinių, neįprastinių kūro, pavyzdžiui, gamtiniam dujam kurianti tuos variklius, kažkok, galvoti apie pakaitalus, žodžiu. Tai būtent yra ta pagrindinė klausimo dalis susijusi su poveikio įvertinimu. Taip pat skundžiatės, kad nėra pakankamai užtikrintas visų pusių atstovavimas. Tačiau jeigu galvotumėm, pavyzdžiui, apie tuos aštuonis projektus šiais metais, Galbūt taip, kai kuriuose projektuose šiauriai tikrai gerai atstovaujama, bet kitur yra ir pietinio dalyvavimo taip pat, pažiūrėjau, mėlė projektas, puikus projektas, mūsų projektas taip pat puikus, jie galėtų būti po to išplėsti, uh, yra daug tokių nedidelių dalykų šiaurė, tradicinių, pavyzdžiui, jungčių tarp uh, Danijos, Lenkijos, Vokietijos, bet yra ir kitų elementų, kurie yra ypatingai svarbus pietuose. Dėl perspektyvų. Dėl ilgalaikių perspektyvų. Čia labai svarbu būtų palaikymas iš jūsų pusės, kad biudžetas būtų padidintas. Tai sektorius, kuris tikrai nusipelno jūsų palaikymą, mano nuomonė. Antras šio klausimo aspektas - kokie būtų reikalavimai reikalavimai yra aiškiai išdėstomi prieš skelbiant konkursą. ir vietoje pareigūnai, ir pareigūnai čia Briuselėje gali atsakyti į klausimus dėl visų o, konkurso aspektų. Aš manau, kad viską galima išspręsti. Trečias elementas Praeitais metais Madeiroje susitikau su salų regionų atstovais, visų salų e, regionų, netgi užjūrio departamentų Prancūzijos atstovais. Ir mes čia Pavyzdžiui, kalbėjome apie tokius bendrus dalykus, kaip pavyzdžiui, viena langelio sistema, laivų atsiekimo sistema, mėlynų linijų sistema. Visa tai, kaip visi dalyviai sutarė, tikrai atitinka ir jų reikalavimus ir tikrai naudingi yra ir taip pat tų salų regionų uostams. Ketvirtas elementas. Sutinku biurokratija gali atgrasyti nuo noro įgyventi projektus. Aš lankiausi įvairiose uostuose ir turiu pasakyti, kad muitinės elementas yra pats sudėtingiausias, tačiau dar daugiau problemų yra veterinarija ir fitosanitarija. Mes galim suprasti, kodėl jie tokie griežti, tai yra ir epidemijos, ir, e, ir taip toliau. Taigi, veterinarijos tarnyboms tenka labai didelė atsakomybė. Žinoma, vis tas darbas turi būti atliktas, tačiau kai galvojame apie biurokratiją, reikia ir tose srityse - mūtinės, veterinarijos, fitosanitarijos e, analizės srityse taip pat tobulinti darbą, kad būtų laikomasi terminų, e, viskas vyktų sklandžiau ir taip toliau. Jūs taip pat kalbėjote apie laivybą trumpaisiais atstumais. Žinoma, mus labai domina laivyba trumpaisiais atstumais. Galiu dar pasakyti, uh, ta racionalizacija, visas tas pado, patobulinimas, tai yra 300 uostų, kurie teiktų visapusiškas paslaugas, tai yra geras dalykas laivybai trumpaisiais atstumais. Tie, tarkim, 18 uostų, kurie tampa pagrindiniu šernių tinklu, aiškiai matome, kad visos tos ašys, naujosios ašys, ten te tinkle, kurios bus patvirtintos, prasideda ir baigėsi uostuose. Tai yra didžiulis pasiekimas. Kad e, Europa, kur, kurie, kurie kur, yra, tai, kur tiek tankiai yra iš, išsidėliojęs visas tinklas. Aišku, yra tiek daug uostų, bet viską reikia mobilizuoti tuos išteklius. Ne visi tie pagrindiniai uostai gali būti krovinių perkrovimo uostais. Reikia galvoti ir apie kitus variantus. Toliau dėl laivų dydžio. Dabar turime 10 tūkstančių TEU konteinerių laivus yra ir kitokių. Yra e, daugiau kaip 14-18 levyje ten. Tai yra konteinerių laivas su 18 tūkstančių TEU. Tai yra tikrai milžiniškas laivas. Tai yra priežastis, kodėl reikia galvoti, aišku, apie tuo visą tinklą uostų, kuriuose būtų galima perkrauti krovinius iš tokių milžiniškų laivų. Labai svarbu yra, pavyzdžiui, pažiūrėti, kas yra Rotterdame darome, pa, daroma, kuomet atplaukia toks milžiniškas laivas, yra mobilizuojami bent jau keturi punktai baržos suplaukia ir traukiniai. Skaičius milžiniškas. Taigi teisingai sakote. Tai viskas gali priklausyti nuo uostų pasirinkimo. Ir tai yra labai svarbus veiksnys. Panama, pavyzdžiui, Panamos naujasis kanalas bus atidarytas 2014 metų. Ir tai bus maršrutas iš tolimųjų rytų didiesiams laivams per Panamos kanalą plaukti su didžiuliu skaičiumi konteinerių. Uh, tikrai didelės galimybės atsiveria, tai aš, aš jau stengiuosi baigti atsakymus. Mėly, labai gerai įgyvendinamas projektas. Kitą savaitę vadovausiu mėlės komiteto sustikimui čia Briuselė, tai jau antras sustikimas, buvo pirmasis uh, Ženevoje, dabar antrasis, viskas klostosi puikiai, esu tikras, kad rezultatus galėsime išplėsti. <coughs> dabar vartai kur, kur sujungti keli uostai, pavyzdžiui, Adrijos jūra. Aš galėčiau apie tai plačiau pakalbėti, aišku, vėliau jums. Ir esu tikras, jog Jodoji jūra yra tas regionas, kurio trūksta čia. Aišku, labai sudėtingas čia klausimas. Buvau Konstanzoje, Varnoje ir Burgas. Yra labai daug galimybių, tačiau yra labai rimta problema, tai yra Bosforas. Tai labai jautri, aišku, visos tos jungties klausimo dalis. Mes analizuojame variantus, kaip būtų galima užtikrinti jungtis geležinkeliu, galbūt iš šiaurės ar iš pietų ir sujungti taip pat ir vamzdynus. Tai yra, aišku, sudėtingiausias visas tas e, eismas Bosforų. Ačiū pirmininkė. Ačiū. Ačiū koordinatoriui. Dabar norėčiau suteikti e, žodį ponui Savarį, po to ponui Vink ir ponui Seki. O kol kas norėčiau padėkoti jau kalbėjusiems koordinatoriams. E, dabar keisis daugas, keisis ir pirmininkas. Ir dabar norėčiau dar kartą paraginti, kad netgi pirmininkaujant poniai Tikau, jūs neviršytumėt jums skirto dviejų minučių pasisakymo laiko. Nes kiek prisimenu, posėdžio pabaigoje turės pasisakyti taip pat komisaras Kalas. Ačiū trims pasisakiusiems. O dabar norėčiau pakviesti kitus tris koordinatorius į prezidiumą. Taip pat norėčiau pakviesti ponę Tikau. Uh, stimați uh, colegi, uh, vom continua um, ședința. Gerbiami kolegos, tęskime darbus. Ir dabar išklausysime prezentaciją apie prioritetinį projektą 22. Už šio projekto koordinavimą yra atsakingas ponas Gili Savari norėčiau paprašyti gerbiamų koordinatoriai, kad jie iš tiesų sutilptų į 10 minučių skirtą laiką. O kolegoms e, skirsime po 2 minutės, kurie norės pasisakyti. Žinau, kad laiko nedaug, bet Ačiū pirmininkė. Visuomet man labai džiugu grįžti į šį komitetą, pasveikinti buvusius kolegas. Taigi labai trumpai pasistengsiu pristatyti jums atliktą darbą dėl 22 PP, tai yra nuo ten nu, iki testo e, tęsiantis maršrutas matote raudoną, geltoną, žalią spalvomis nuspalvintą tą maršrutą. Žalia tai jau atlikti darbai. Uh, septynios valstybės narės, 3,5 tūkstančio kilometrų. Geltona tai yra vykstantis darbai, raudona numatyta, taškeliais pažymėta tos atkarpos, kur darbai turėtų greitai baigtis. Taigi, matote žemėlapyje labai daug atlikta darbo nuo Dresd iki Rumunijos-Vengrijos sienos. Rumunijos vyriausybė puikiai juda į priekį aš, ašyje Rumunijoje iki Konstanzos. Graikai puikiai pietinę geležinkelio liniją plėtoja. Mm, šiek tiek, aišku, jie dabar atsilieka dėl visiems suprantamų priežasčių. Bet yra problema labai didelė. Uh, E, šiaurės pietų jungtis tarp Vengrijos, Graikijos sienos per Bulgariją, Rumuniją. Kokios atkarpos jau užbaigtos ar beveik, tai Dresdenas, Praha, Budapeštas, e, prie e, Vengrijos, Rumunijos, Tesalonikai, Domokos, prie Bulgarijos e, pas, sienos ir tarė. Iki 2015 metų turi būti didžiulis tiltas pastatytas įveikiant Dunojų tarp Rumunijos Bulgarijos, tai Vidin Kalafat. Čekijoje reikia užbaigti šiandien ašį link Prahos, taip pat pietinę dalį. Toliau Rumunijoje Bekešabaką, kur tyčį atkarpą reikia užbaigti ir Simeriją e, Sigisuarą į vakarus nuo Rumunijos. Toliau Domokosti Tarėja ir Kolata e, Tesalonikai atkarpas Graikijoje tikimės, kad užbaigsime. Aišku, kad labai svarbu, kad europiniai tikslai ir nacionaliniai prioritetai dėrėtų. Aišku, kad transeuropinių tinklų projektų neįgyveninsi, jeigu valstybės narės jų nelaiko nacionaliniais prioritetais. Tai yra labai svarbu pabrėžti. E, todėl aš ir kalbu apie valdysenos e, projektą, kuris yra labai svarbus elementas įgyvenant šį visą bendrą transporto projektą. Dabar kalbant apie darbus po 2015 metų. Štai turite sąrašą, aš čia per daug nesustosiu prie jo. E, gal e, labai didelė problema yra tarp Nürnbergo ir Čekijos sienos. Vokiečiai vis dar nenori pagal tokius pačius standartus įgyveninti Nürnbergo e, iki Čekijos sienos tą atkarpą, nes tai nėra jų prioritetas, jie nacionalinius prioritetus turi kitokius. Taigi, uh, kol kas jie neduoda datų, nieko neplanuoja dėl tos atkarpos, jie viską atideda kitam programavimo dokumentui. Tokia pati problema yra nedidelėje atkarpoje Vengrijoje tarp Tata ir Budapešto. Taip pat yra Arat Krajova problema prie sienos, Sofija iki sienos su Graikija, čia tai yra ta raudona linija, jūs matėte žemėlapį, čia yra labai labai vėluojama. Išvada. Kai nacionaliniai prioritetai nesutampa su Europos prioritetais, tai aišku, nejudama į priekį, arba kai topografija yra sudėtinga, taip pat yra problemų. Štai pavyzdys, kokia yra problema dėl to, kad siena yra valstybės. Vidin Kalafat, štai, keliais mėnes, po kelių mėnesių mes jau kitais metais turėtumėm inauguruoti, atidaryti šį um, tiltą. Tai yra 22 PP. Būtent teoriškai tas tiltas buvo jums pristatytas kaip geležinkelio ir uh, automobilių kelių uh, tiltas, tačiau žiūrėkite, kokia yra geležinkelio prieiga. Matote, kokias reikia problemas spręsti prie valstybių sienų su geležinkelio prieigomis labai vėluojama. Sausum, trans, automobilių kelias viskas tvarkoja, tačiau štai labai svarbu būtent galvoti apie kažkokį tai darbų prie, prie sienos skirtingose valstybėse koordinavimo komitetą, valdysenos komitetą. Bulgarijos pusėje kaip ir viskas vyksta, ta, tačiau netitinka planų. Vis dar keturios valandos, už, tris su pusė valandos iki Krajovos užtruktų Bul Rumunijos pusėje. Iš abiejų pusių būtų Galima, aišku, nutiesti labai paprastą liniją, tačiau problema yra, kad yra būtent santykiai tarp dviejų valstybių per sieną ir mes vis dar neturime reikiamų prieigų. Tai nėra kažkieno kaltė, tiesiog aišku, kad visko padaryti vienu metu valstybės negali, taigi mes turime padėti, duoti ES pinigų, kad būtų galima viską nuosekliai gyvendinti. Kodėl e, lėtėja projektų gyveninimas? Aišku, pietinėje dalyje dėl to, kad yra m, mm, e, daugiausia automobilių e, keliams skiriamas dėmesys, rytų valstybės, aišku, suprantama, žmonės labai spaudžia dėl to. Be to yra nepakankami koordinuojami nacionaliniai prioritetai ir ten te su Europos prioritetais nelabai koordinuojama tai ir e, ne visuomet, aišku, Europos planai atsižvelgia nacionalinius prioritetus, bet taip pat, aišku, e, MUF regio e, kiti direktoratai nederna savo planų. Nes problema yra kokia, kad MUF generalinis direktoratas e, nustato prioritetus transporto srityje, tačiau finansuoja tos projektus daugiausia regijo generalinis direktoratas. Problema pakankamai didelė. Aš dabar bandau ją spręsti tiek, kiek yra mano jėgose. Tarptų uh, keturių rytų valstybių 22 projekte, taip pat su atitinkamais direktoratais. Dabar kodėl dar lėtėja projektai? Štai 22 aspektas, tai yra žalės, tas, žalia ta linija, topografija yra labai sudėtinga. Tačiau būtų galima atidaryti tradicinį kelią per Balkanus, yra raudona linija. Būtų daug greitesnis e, eismas, e, būklė kelio daug geresnė, elektrifikuotas e, yra kelynas didelė dalimi. Ir taip, mes turime žalę, tą liniją, kuri yra planuojama Europai, tačiau raudona linija būtų daug natūralesnė. Bulgarijai ir Rumunijai yra sudėtinga skirti milijardus eurų, aišku. Uh, tai linijai tarp Vengrijos Graikijos. Uh, O reiktų atsižvelgti į e, rytų vakarų prioritetą, tai yra sustiprinti Rumunijos ekonomiką, atveriant kelią į Konstanzą. Tai e, reikia galvoti, kad Europa galėtų atverti kelią į Aziją. Tai yra svarbus prioritetas. Lygiai toks pat ir, so, ir Sofija, kad į Vargas ir Burgas būtų galima nuvykti aišku, prioritetas labai brangus šiaurės pietų. Nors, aišku, pačios valstybės narės galvoja, kad reikia atsiverti į juodąją e, jūrą, tačiau pasirinktas variantas yra problematiškas. Todėl aš gal, būtent galvoju, kad reikalingos valdymo struktūros šiam projektui, a, a, apimant visas valstybės, a, Čekija, Austrija, Vokietija ta struktūra prašiausiai veikia bet darbai pasistumėjo pakankamai smarkiai prieki, tuo tarpu e, pietuose e, e, Vengrija, Rumunija, Bulgarija, Graikija sutiko, kad būtų valdymo grupė bandomuoju pagrindu sudaryta šešiems mėnesiams, po to keistusinai. Ir čia aš pasirūpinau, kad TNT agentūra, MUV generalinis direktoratas, Regio generalinis direktoratas, investicijų bankas taip pat dirbtų kartu toje grupėje ir kas šešis mėnesius būtų įvertinama, kaip, kaip įgyvendinami darbai, kaip vyksta finansavimas. Spalio mėnesį pirmas jau yra etapas įveiktas, ministrų deklaracija, tai yra 2010 gruodžio antros dienos deklaracija, paminėčiau. Dabar turime kokias priemonės. Vienas variantas yra visą tą liniją apžvelgti. Tikrai darbas atliktas didžiulis. Aš turiu pasakyti, kad Graikijai vadovaujant yra tiek daug padaryta. Graikai uh, paleidžia traukinį, visą liniją nufilmuoja, tada mes viską peržiūrim ir štai turime visą tą duomenų analizę. Tikrai atliktas milžiniškas darbas, visas ir eksploatacinis greitis, ir visa linijos topografija, galimi linijos pakeitimai ir taip toliau. Viskas apžvelgta. Šios studijos pagrindu ES galvoja apie, toliau apie eismo vystimą ir mes galvojame, kaip tą valdymą patobulinti, ypač galvojant apie Vengrijos-Rumunijos sienos tą dalį. Uh, ir Bulgarijos Rumunijos sienos dalį, kad būtų galima ir finansavimą pagerinti, ir kad darbai pasistumėtų į priekį. Kol kas viskas klostosi pakankamai gerai, mes aišku laukiame dabar um, kitos finansinės perspektyvos, kokios lėšos bus patvirtintos, nes aišku, kad krizė labai sudavė sunku smūgį toms valstybėms, aišku, ir Graikija visų pirma, kuri dabar net šitą negali pasakyti, kokia bus jų investicinė programa, Rumunija gal kiek mažiau, tačiau vis tiek um, TVF kontrolė toliau taikoma tai valstybei, taigi, aišku, apribojimai taikomi ir, ir neaišku, kiek galės sutelkti dėmesio į dar geležinkelių greta to, ką turi dirbti ir su automobilių keliais. Toliau. Kitos šalis, aišku, joms reikia padėti valdyti darbus vietoje. Taigi aš galvoju, kad reikia būtent to valdysenos, tos valdysenos struktūros, kuri viską prižiūrėtų konkrečiai vietoje, kaip viskas vyksta. Aš stengiuosi, kaip galima trumpiau kalbėti, tai tiek. Ačiū ponui Savary. APP vardu, panas Marinescu. Mulțumesc, doamna președintă. Eu aș avea trei. Ačiū pirmininkė. Norėčiau užduoti keletą klausimų. Kalbant apie šį PP22 projektą, tai jį sudaro du pagrindiniai koridoriai. Vengrijoje na, viena dalis siejasi su vienu koridoriumi, o kita atkarpos dalis siejasi su kitu koridoriumi. Taigi norėčiau sužinoti, ką Jūs manote apie tokią situaciją. Toliau antras dalykas - tai yra finansavimas. Komunikate Connecting Europe yra rašoma, kad Europos finansavimas negali viršyti 20 procentų projekto vertės. Norėčiau sužinoti, ką tai reiškia. Taigi, Connecting Europe priemonė. Iš jos bus skirta tam tikra suma lėšų, taip pat bus skirta lėšų iš kitų ES šaltinių. Bet bendra ta suma negali viršyti 20 procentų projekto vertės. Mano manimu, tai yra labai nedidelė suma. Taip pat norėčiau sužinoti, ką Jūs manote apie e, galimą finansavimą iš Connecting Europe priemonės. E, toliau dar vienas dalykas. Kai kurioms atkarpoms įgyvendinti pagal šį 22 prioritetinį projektą reikia labai skirtingų investicijų, atsižvelgianti į topografi, topografinę situaciją ir taip toliau. Uh, Todėl, mano manimu, e, atskira, atskiroms atkarpoms įgyveninti reikia investuoti e, skirtinga, skirtingas lėšas. Ačiū. E, Pone Sahalova, socialistų frakcijos vardu. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau visų pirma padėkoti koordinatoriui už uh, pristatymą ir norėčiau užduoti štai kokį klausimą. Jis iš esmės įjusi su ponu Marinesku užduotų e, dalykų, tai yra Connecting Europe priemonė. Bei e, tai, kad šį 22 prioritetinį projektą sudaro iš esmės du koridoriai. Taigi, jūsų ataskaitoje e, koordinatorius lik skundžiasi, kad trūksta mm, suderinamumo tarp nacionalinių prioritetų. O aš norėčiau sužinoti daugiau informacijos apie sąsąją tarp rytų ir vakarų, nes tai yra tin aktualu Čekijos Respublikai. Tai yra ta sąsaja tarp Čekijos Respublikos ir Vokietijos. Taip pat norėčiau sužinoti apie tą atkarpą tarp Prahos ir Nürnbergo ir galbūt apie galimą sąsąją tarp Prahos ir Müncheno. Taigi, ar realistiška tikėtis, kad e, šiems projektams bus skirta lėšų? Toliau dar vienas dalykas. Jis labiau komentaras nei klausimas, kuris yra susijęs su ta atkarpa, kurie eina nuo Prahos į rytus. Greičiausiai žinote, kad darbai praktiškai šioje atkarpoje yra baigti, bet aš norėčiau sužinoti, ką Jūs manote apie Burno geležinkelio linijos e, modernizavimą. Ačiū. Dabar žaliųjų frakcijos vardu Lichtenberger. Ačiū. Ačiū už pristatymą. Norėčiau užduoti keletą klausimų. Na, kai kurios klausimus iškėlė jau kolegos iš Čekijos. Mes pažvelgėme į viso šio projekto žemėlapį, į pagrindinius koridorius ir taip toliau. Mums kyla klausimų dėl vienos. Prie jos mes matome dvi autostradas, kurio, kurių atstumas 50-70 km ir kurios priklauso tam bendram pagrindiniam tinklui. Norėčiau užduoti klausimą, ar geografinė prasme e, būtina gyvendinti šį projektą. Aš nemanau, nes e, man, man šis regionas yra pažįstamas ir tokius klausimus reikia įsiaiškinti, kuo galima greičiau. Nes. E, kalbant apie tą atkarpą tarp Čekijos Respublikos ir Austrijos, tai e, ten kyla labai daug problemų dėl Natūra 2000 vietovių. Taigi norėčiau užduoti štai kokį klausimą. Jeigu bus e, nutiesta ta atkarpa, kuri ir ar iš tiesų verta tai daryti, nes e, sunku e, na, pagrysti sprendimą e, tiesti dvi autostradas, kurios būtų viena šalia kitos. Ačiū poniai Lichtenberger. Ponas Kochlištas. Ačiū. Na, man nebereikia kalbėti prancūziškai, galiu pasisakyti ir savo gimtają kalbą. Ir norėčiau e, pritarti savo kolegai, kas buvo pasakyta apie Brno atkarpą, kad iš tiesų pro ten einančią geležinkelio liniją reikėtų modernizuoti. Toliau kalbant apie e, tą atkarpą, kuri eina į Nunbergą iš Čekijos Respublikos, tai tą e, geležinkelio liniją mes tai galima modernizuoti, bet negalima nutiesti tos e, sugretintos vėžės, kadangi vis iš e, dviejų, negalima nutiesti dviejų kelių. Taigi norėčiau užduoti štai kokį klausimą dėl tos atkarpos Budjovice Lins. Ar ta atkarpa galėtų, darbai galėtų dėl šios atkarpos būti baigti greitai? Žinau, kad kaimininė šalis, na, greičiausiai nelabai ir e, susidomėjusios e, šiomis atkarpomis, bet puiku, kad e, mes galėjome vesti dėrybas dėl tos atkarpos, kuri jungtų Čekijos Respubliką ir Müncheną. Tikiuosi, kad tas projektas bus įgyvendintas. Ačiū dabar ponas Koch. Ačiū e, mūsų buvusiam kolegui Savari. Dėl 22 koridoriaus jis yra labai svarbus, kuris sujungs Graikiją su likusia Europos dalimi. Na ir norėčiau užduoti tris klausimus. Ar Kaip dėl planavimo ir įgyvendinimo e, šiuose šalyse, ar yra kažkokiu didelių apčiuopiamų skirtumų? Na, galbūt šalis galėtų pasimokyti viena iš kitos, gyvendinant įvairias iniciatyvas. Antras klausimas. Dėl to 22 projekto ir intermodulumo, pavyzdžiui, e, m, tarkim, krovinių pervežimo, perkelimo nuo sausumos kelių e, geleži, ant geležinkelių ir vidaus transporto. Be to, pavyzdžiui, kaip mes padėtumėm Graikijai atsidūrusiai krizėje įgyvendinti šį projektą. Ačiū. Aš pati norėčiau užduoti E, as, asmenį klausimą. 2010 metų ataskaitą jūs sakėte, kad e, na, regionas susidurė su labai rimtomis problemomis. Kalbomis apie Dresdeno ir Konstanco atkarpą, kuri turėtų būti užbaigta statyti 2015 metais. 2014-2020 metais. E, na, šiam E, koritetui turėtų būti skiriamos prioritetinės lėšas. Bet vis dėlto savo ataskaitoje jūs rašote, kad e, na, kai, kuriuose turės, e, kuriuose, kai kuriuose atkarpose turės būti gyvendita ERTS sistema. ERTMS sistema. O jeigu, pavyzdžiui, mes visai tą tai geležinkelio liniją įgyvendintum tą ERTMS sistemą, ką Jūs apie tai manote? Pamadysiu atsakyti į klausimus, ponia Maridesku. Teisingai sakote. Dar toli, aišku, iki patvirtinimo, tačiau jau eina kalba apie naują komisijos pasiūlymą. Gerai būtų dar, kad žemėlapis liktų ekrane. Būtent kalbant apie 22. PP, tai čia yra du koridoriai iki Rosto, nuo Rostoko iki uh, Marini, toliau Burgas, Vargas, uh, Tai yra Bulgarijos nacionalinis prioritetas. Ir toliau matote mėlyną, šviesiai mėlyną liniją nuo Strasbūro iki Konstanzos. Taigi 22 PP į dvi atšakas atsišakoja ir siekia daug toliau negu šiandieną kalbame. Aš sustoju ties Rostoku ir, ir e, Nürnbergu, ten jau toliau Strasbūras į kitą pusę, tai matysime, kaip čia bus komisijai. Aišku, viskas markiai keistusi. Ir atrodo, į mano kor klausimą atsakyčiau dabar, kad e, reikia apjungti visas transporto rūšis, užtikrinti intermodalios infrastruktūros vystimą kad būtų intermodalinės platformos ir Dunojus, kad būtų sujungtas ir 22 PP geležinkelis, ir kad susijungtų ir geležinkelis, ir automobilių keliai. Tai yra būtent tas pasiūlymas dėl globalaus, intermodalaus tinklo, kad tai būtų ne vien tik tai koridoriai sausumos automobilių kelių, bet ir geležinkeliui ir vidaus vandenų keliai apjungti. Aišku, galbūt tai, kas šiek mūsų misija pakoregos, aš nežinau, ar aš rudą koridorių koordinuosiu, ar mėlyną koridorių, matysime, kaip viskas toliau vyks taryboje ir parlamente. Kol kas 2013 e, metams mes dirbame su 22 PP. Aišku, dėl kainos taip. Connecting Europe Facility taip numatyta 20 procentų e, bendrijos lėšų, tačiau sanglaudos fondai vis dar egzistuoja ir galima juos panaudoti iki 80-85 procentų sanglaudos valstybėse. 20 procentų yra riba nesanglaudos valstybėms, tačiau yra dar sanglaudos šalims sanglaudos fondas Connecting Facility. Reikia pasakyti, kad ji leidžia uh, MUV generaliniam direktoratui um, padvigubinti, patrigubinti pagalbą, palyginti su tuo, kas anksčiau buvo, pavyzdžiui, ar tai, tai buvo gal kažkur 8,3 milijardo, dabar apie 30 milijardų panašiai taip kalbame žinote, matysime, kaip viskas vyks ir su telekomu, ir su elektros tinklais, elektrifikavimu ir taip toliau. Connecting Facility vakaruose taip padvigumata be 20 procentų, tačiau uh, paskutinis finansinis reglamentas jau kalbėjo apie 25 procentus, 25 procentus tačiau niekada to nepasiekėme senosiuose valstybėse narėse finansuojant infrastruktūrą. Aš puikiai žinau, kaip viskas vyko vietoje, kartais 10 procentų, kartais panašiai, nes aišku, vietos valdžia kartais galvodavo, kad automatiškai yra 25 procentai, tačiau kartais tai būdavo 5, kartais 10 procentų. Uh, Bet tai nėra didžiulė problema. Aišku, krizės laikotarpiu visos valstybės narės, bet aišku, Bulgarija, galbūt Graikija turi didžiulių sunkumų, aišku, jeigu tik tai 20 procentų yra. Tai ta, apie tai reikia galvoti. Jungta atkarpa um, Vokietija Čekija jungtis. Aš, na, su vakarais daugiau problemų yra. Čekai darbą atlieka dviejose atkarpose, viena nuo Prahos į, į vakarus link sienos, kita šiandien. Netaip čekiškai vadinasi, nežinau kaip vadinasi tas pasienio punktas ir paskui toliau į Nürnbergą. Čia yra dvi atkarpėlės - Vokietija, Nürnberg-Šeming ir toliau paskui siena su Čekija. Tai yra dvi atkarpėlės, kur vokiečiai sako, mums tai visiškai neprioritetas. Kadangi tai mums neprioritetas, mes nieko nedarom na, ne visiškai jie sako, jie sako, kad galbūt, na, gal reikia galvoti apie e, didelį greitį. Taigi žiūrėsime tada studijos, kokios bus, ką, ką parodys, gal po 30 metų bus galima galvoti apie e, didelio greičio liniją. Tai aišku, reiškia, kad dabar vis tiek niekas nedaroma. Todėl aš ir galvoju, Austrija Vokietija, Čekija, trims valstybėms reikia bendros valdysenos kažkokios tai struktūros 22 e, PP, kad būtų galima judėti į priekį. Ir pasiūlymą aš labai aišku turiu. Vokietijos valdžia sako, mes turim kitokius prioritetus, tačiau prioritetas yra visas tinklas. Ir taip pat, aišku, linija šiaurėje pietus per Augsburgą, nepamirštant mažų atkarpėlių Čekijai. Tai čia yra rimtas klausimas. Taip, iš Berlyno tiesiai. Bet aišku, tam reikia daug diplomatijos, daug žygių į Berlyną. Aš Čekijos valdžiai pasiūliau surenkti seminarą Prahoje, pakviečiant vokiečius, kurie sutiko atvykti, kad pabandytumėm kažkaip pajudėti dėl tų dviejų nedidelių klausimėlių. Uh Federalinė Vokietijos valdžia sako, na, mums svarbiausia yra atgaivinti tinklą, at, at, o, o ne dirbti su tom dviem nedidelėm atkarpom. Taigi, neaišku, kaip bus su to e, dideliu greičiu. Pana Količiak, iš, dalė, iš dalies atsakiau. Dėl to klausimo mes galvojame, kad ta linija yra labai įdomi, bet nebūtinai europinio ligmens. Tai būtų klausimas čekai, austrai sako, bet kokiu atveju ten viskas pakankamai sklandžiai vyksta. Apie 70 km per valandą greitis galima ir krovinius um, gabenti su RTMS, galima būtų iki 140 km greitį padidinti. Nežinau, dėl, ar kaip čia būtų su to tikru geležinkeliu toje vietoje. Prioritetas, aišku, būtų galvoti apie kaimus. Čia, kai sako, mes sutinkam dėl linijos, bet turim tiek turizmo ir mūsų kaimeliai tokie gražus. Tas tiesa, labai rekomenduoju jums ten nuvykti. Nuostabu kad mes norime apsaugoti savo kaimelius, kaip ir jūs tai padarėte savo prancūziškose kaimeliuose, organizuojant e, apilankėlės. Uh, Taigi tikrai tai nėra kažkokia vaidmainystė ar kažkas, tikrai tai yra tikras prioritetas, iš, norint išsaugoti savo kultūrinį paveldą. Rekord, man atrodo, aš kaip ir atsakiau apie tą koridorių ir modalumo klausimus. RTMS, taip, Graikija. Tačiau problema yra ta, kai atvyksti prie Graikijos sienos su Bulgarija, nebėra traukinių į Bulgariją Šiandien keleiviniai traukiniai ten nebevyksta, tik tai kroviniai gabenami. 30 km per valandą greičiu. Taigi įsivaizduojate, yra sunkumų. Ir aišku, tas kelias per Balkanus graikam, aišku, yra aktualus. Tokiu būdu būtų galima sujungti visą tą geležinkelių tinklą su centrinė Europą, Pietų Europą. Pone Tikau, dėl Konstanzos, na, mes tikrai labai entuziastingai esame nusiteikę, viskas veikia pakankamai ger, gerai. Rumunijos valdžia pa, nustatė, kad tai yra pirmasis prioritetas pietus, bet į vakarus, na, aišku, tikrai labai mobilizuojama viskas iš valdžios pusės ir yra aiškus prioritetas Aišku, yra dar tam tikrų atkarpų, kurias reikia dar įveikti. Kalnuose iš esmės tai daugiausia atkarpos. Bet e, manau, kad rumūnų valdžia būtent tą ašį pirmąją pabaigs. Tai yra iki Konstanzos. Vinkalafat, aišku, mes žinome truputėlį anklavo situaciją. Kalbame apie ašį rytai vakarai. Tai tiek, aš tikiuosi, kad pakankamai tiksliai atsakiau jūsų klausimus. Ačiū, ponai Savary. O Mein Kollege, Kollege, nu, ich euh, hatte mich auch gemeldet und ich weiß nicht, warum ich nicht drangekommen bin. Aš taip pat prašiau žodžio. Nežinau, kodėl man nieks nesuteikė galimybės užduoti klausimą, ar dar galėčiau pasisakyti. E, Nürnbergo kepa kryptis. Na, žinau, kad tai gal nėra labiausiai įdomi tema, bet aš supratau, kad apskritai Vokietijos geležinkeliai nėra labiausiai aktuali tema šiuo metu. Mes turime ten e, jungtis su Lenkija, tačiau situacija, sakyčiau, yra katastrofiška. Todėl noriu paklausti, ar kas nors ne, galvoja, pavyzdžiui, kaip sudaryti sąlygas e, pėstiesiams arba dviratininkams e, persikelti į kitą pusę, kadangi yra ištisi tūkstančiai kilometrų upių, kur nėra jokių tiltų, jokių jungčių. Per Linzą, per, per Bruminą. E, ar kas nors tyrė, kaip racionaliausiai būtų galima spręsti šios sričių problemas. Be abejo, pavyzdžiui, Brumeno miestas pats negali sumokėti e, ir kita vertus neaišku, ar, e, pavyzdžiui, Štutgato kryptis ar konas geresnė negu Brumeno kryptis, tačiau Labai trumpai. Na, negaliu atsakyti tai, kas nėra 22 pp dalis. Um, antras dalykas, praeitais metais klausite, aš stengiausi galvoti apie vidin kalefaną, kad atkarpą, kad būtų uh, dviračių kelias. Nekram ir galiu pasakyti, galbūt galėsiu kažką pasakyti tik tai tada, kai bus tilto inauguravimas. Aš perdaviau tikrai jūsų klausimus, jūsų susirūpinimą. Uh, mes stengiamės, aišku, žiūrėti, koks yra eismas. Kai nėra keleivių tarp Graikijos ir Sofijos eismo, uh, o milijardai eurų investicijų, tai tada aišku kyla klausimas, jeigu tikrai nėra keleivių eismo, tai ar reikia to, tų investicijų. MUF generalinis direktoratas nori at, tos atkarpos, bet aš norėčiau, kad ir kitur tas eismas būtų, tai gal iš tikrųjų reikia galvoti, ar verta čia investuoti. Atsiprašau, aš labai trumpai, ne, ne, gal nepakankamai išsamei. Bet... Dori să vă anunț că datorită faptului că suntem uh, foarte întârziați uh, cu agenda, Ačiū ponui Savary, dėl to, kad mes labai vėluojame, labai atsiliekame nuo tvarkaraščio. Tai diskusija su ponu Kalas įvyks gruodžio 20 e, dieną vidudienį, o ne šiandien. O dabar ponas Karel Vink kuris yra Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos projekto koordinatorius. Uh, uh, Ačiū pirmininkė, gerbim parlamentarai, ponius ir ponai. Mano pasakymas bus šiek tiek techniškesnis negu mano kolegų, kadangi e, faktiškai mes kalbame apie Jie, jie atsakingi už e, koridorius savoškai vertikaliai, tuo tarpu aš horizontalės atsakingas už sistemų įdėgymą. Aš kalbėsiu apie tą garsėją RTMS sistemą, Europos geležinkelių transporto valdymo sistemą. Ir e, čia be abejo mes kalbame apie pirmiausia krovinio transporto intermodelumą, perkelimą nuo e, ratinio transporto į gelžinkelio transportą. E, na ir vienas iš būdų patobulinti šią sistemą būtų būtent plėtoti koridorius ir tobulinti RTMS. E, reikėtų iš karto pasakyti, kad iš pat pradžių, kai mes e, galvojame apie artamės įgyvenimą, mes galvojame apie šešis koridorius priklausančių šiai sistemai, tačiau e, nuo to laiko generalinio direktorato pozicija šiek tiek pasikeitė. Komisija stengiasi viską suderinti, apibriešint koridorius, kadangi buvo daug painiavos ir savokos, apie kurias aš kalbėsiu, tiesą sakant, galioja visiems koridoriams. Yra vienas dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, kad kai mes susidurime su techninėms problemomis, e, neišvengiamai susidurime vėlgi su ekonominiais sunkumais ir e, vis grįžtesnis reikalavimas pateisinti investicijas, dėl to, kad be abejo ekonominė patys yra sunki. Taigi, e, jau ir anksčiau šiame komitete esu sakęs, kad Negalime RTMS kaip po tokios pateisinti iš ekonominių pozicijų, tačiau galime e, pagrysti tris dalykus. E, koridoriuose, e, kurie turi dalyvauti šioje schemoje. Visų pirma, tai reikia pašalinti tos butelio koklelius esančius koridoriuose, tam tikrus kliučių ruožus ir taip pat harmonizuoti veikiančios maršrutus, ypatingai jų, jų, juos homologizuojant. E, jau iš pat pradžios susakęs, kad nuo tada, kai komisija gavo šį uždavinį, mums e, reikėjo e, pirmiausiai sukurti bendrą standartą Europoje ir mes dirbame šią kryptimį. E, tiesą sakant, nuo 2006 metų mes e, patvirtinome standartą 230D kuris dabar jau galioja. Ir taip pat e, mes dabar pradėjome kurti naują standartą, pažangesnį standartą, 300D, tai 300. E, Kodėl? Todėl, kad e, pasigirdo prašymų sukurti papildomą funkcionalumą. Tačiau vėlgi galiu pasakyti, kad ta, tie pagrindiniai maršrutai, kuriuos mes turėtumėm e, įrengti iki 2012 arba galtinai įrengti iki 2015 metų. Visos šios linijos šiame maršrute bus derinti su 300 D standartu. Ir e, šitokiais maršrutais galės e, būtent riedėti traukinių sastatai, kurių bazė yra 3. E, na ir Aš noriu dar kartą pasikartoti, kad mes iš tikrųjų judame prieki. 14 valstybių narių mes dabar turime 7000 km, kurie e, yra įrengti pagal, arba suderinami su RTMS. E, yra valstybių narių, kurios nusprendė pilnai visą sistemą perjungti į RTMS. Hmm. E, tokios šalis kaip Luxemburgas, Niderlandai, Belgija, Danija, Austrija, o taip pat už Europos Sąjungos ribų e, Šveicarija, jie visi nusprendė pilnai savo sistemą pervesti į ar temas. Taigi, matyti, jie čia išvelgia tam tikrų panašumų. Dar vienas dalykas, kuris dabar labai aktualus. Mes nacionalinėme lygmenyje naudojame RTMS, tačiau e, be abejo, gelšinkeliai kerta valstybių sienas ir dažniausiai čia iškyla sunkumų, nors mes turime uh, E, dabar gerų pavyzdžių, kur viskas veikia sklandžiai, pavyzdžiui, tarp Ispanijos ir Prancūzijos, taip pat Amsterdamo ir Briuselio, kur, kur, kur, kur kursuoja greitėgiai traukiniai. Taigi esama tam tikrų sprendimų e, užtikrinant jungtis tarp valstybių, tačiau tai nėra pagrindinis prioritetas. Ketvirtas dalykas, kurį norėčiau vėlgi akcentuoti, kai kalbu apie artemes, ir mes visi turėtumėm kaip europiečiai tai suprasti, e, jog e, šis dalykas yra pripažįstamas tarptiniu mastu kadangi apie 500, virš 500 tūkstančių kilometrų kontrakto būdu buvo nutiesti tiekėjų, kurie nepriklauso Europai. Ir e, visas šitas darbas vyksta labai sėkmingai. Jeigu mes e, nesugebėtumėm to darbo užtikrinti, tai tada prarastumėm pasitikėjimą savo sistemą ir e, tuo tarpu dabargi galima tikėtis, kad kitų šalių atstovai, trečių šalių atstovai, pažiūrėjau, iš Azijos ar panašiai, jie gali šią sistemą perimti ir gyventi pas save taip pat. Uh, E, kalbant apie gyvenimo etapus, reikėtų padaryti istorinę apžvalgą. Visų pirma, tai gelšinkelių sektorius niekada nebuvo parengtas e, tarpusavio saveikumui. Iki šiol buvo mąstoma valstybių sienų kategorijomis, valstybių teritorijų apibrieštų sienomis kategorijomis. Techniškai taip pat kyla problemų, kadangi daugeliu atveju infrastruktūros valdytojai bando prašyti pritaikyti standartus prie vietos sąlygų, prie vietos situacijos, prie vietos e, veiklos sąlygų. Jūs turbūt net neįsivaizduojate, e, kokį kiekį įvairiausių reikalavimų ir prašymų gauna e, Europinė gelsinkelių agentūra. Taigi, tą irgi reikia turėti omeny. Toliau homologizavimo procedūros. Homologizavimo procedūras vėlgi vykdo nacionalinės valdžios institucijos. Ir čia kalbame ne tik tai apie tam tikrų logotipų pažymėjimą ant e, bėgių. Yra daugybė e, smulkučių e, pakeitimų ir vos tik tai kažkoks tai naujas lokomotyvas paleidžiamas, reikia daugelį valstybių padaryti daug smulkių e, pakeitimų. Ir čia vėlgi kalbame apie šimtus milijonų vairiausių smulkių pokyčių. E, turime dėl to suprasti, kad e, kol kas dar šito homologizavimo iš tikrųjų mums nepavyko pasiekti ir e, tai yra labai skubi problema, būtent kaip homologizuoti e, mokinius, kurie veikia įvairiose valstybėse narse. Dar e, svarbu suprasti, kad tiekėjai be abejo teikia įrangą, tačiau kada įranga gaunama iš skirtingų tiekėjų, vėlgi esama tam tikrų skirtumų. Ir tada kyla problemų, kad jeigu infrastruktūra jeigu, jeigu ta pati kompanija tiekia ir infrastruktūrą, ir e, visą e, e, visus riedmenis, tai tada be abejo viskas yra suderinama ir gerai. Tačiau, kada turime skirtingus teikėjus, vieni įrengia infrastruktūrą, kiti aprūpina, kiti parūpina riedmenis arba navigacijos problemas, programas e, veikiančias pačiose lokomotyvose, tada be abejo atsiranda problemų. E, Taip pat mes turime be abejo gerai koordinuoti investicijas e, išilgai koridorių įvairios valstybės narėse, tam, kad e, gečinkelio sastatai be apribojimų galėtų keliauti per visą koridorių, kadangi e, turbūt būtų beprasmiška kalbėti apie tai, kad, pavyzdžiui, vienose valstybės narse leidžiama, tarkim, sastatas 450 m ilgio, kitose daug ilgesnis arba daug trumpesnis. E, toliau norėčiau pakalbėti apie Vokietijos ypatingą patį. Vokietija buvo prisėmusi įsipareigojimą, jie pasakė, kad jie norėtų gyventi RTMS. Tačiau e, jie neturėjo tos e, įrangos, e, kurios bazė būtų e, mm, trečio standarto ir šiuo atveju e, E, Vokietija pateikė sąskaitą, kad e, jiems reikia 4,5 milijardų eurų e, gyventi artemės, bet šie skaičiai nėra teisingi, nes tai yra kaštai susiję to pačiu ir su koridoriu tarpusavio sujungimu. Taip pat vokiečiai turi STMS sistemą, kuri leidžia sastatams iš kitų valstybių naudotis Vokietijos tinklais, Vokietijos sistema, tačiau jie turi už tai mokėti. Ir Vokietijos sprendimas be abejo gali turėti neigiamą poveikį kitoms valstybėms narėms arba padaryti neigiamą įtaką, nes jos gali priimti panašių sprendimų ir tada be abejo homologisavimo problemas bus dar didesnis, išauks kaštai, e, sungimo ir taip toliau. Taigi aš e, šiandieną galėčiau pasakyti, kad taip e, yra alternatyva, tačiau manau, kad mes turėtumėm kalbėtis, dėrėti su Vokietija, e, bandydami tikinti, jog yra sistemų, kurios galėtų užtikrinti geresnę tarpusavio sąveiką, negu dabartinė jų sistema leidžia. Toliau e, galėčiau pridurti, kalinant su mūsų kolego darbu. Mano prioritetas e, visų pirma būtų užtikrinti, kad RTMS būtų įgyventa, toliau, e, kad būtų pritaikytas standartas 300D su bazinė e, linija 3 ir pasirūpinti, kad e, toliau įranga būtų tiekiama laikantis ES tarpusio saveikumo standartų ir kad investicijos šešis koridorius būtų daromas veiksmingai ir e, taip pat, kad e, būtų parengtas subalansuotas paketas e, visam tam įgyvendinti. Mes iš tikrųjų sudarėm su tom problemom, kadangi e, daugelis kompanijų, daugelis valstybių narių netgi ar tai mes vertina kaip papildomus kaštus. Uh, E, kita vertus, e, tenicingas tai požiūris, kadangi ilgalaikės ateities perspektyva, tai turėtų būti tiesiog na, integrali dalis bet kokių projektų, bet kokių investicijų. Mes turime 500 e, milijonų, dabar fondas padidintas 600, dar 100, tai yra turime iš viso 600 milijonų. Tačiau mes turėtume ieškoti įvairiausių skatinimo priemonių ir aš žinau, kad, pavyzdžiui, vyksta diskusijos dėl e, galimo prieigos kaštų, prieigos mokesčių sumažinimo ir panašiai ir panašiai. Taigi mes e, komisijos lygmenyje, taip pat galbūt ir parlamento lygmenyje, turėtume ieškoti tinkamos e, pusiausvėros finansavimo pakete. Na ir baigdamas galiu pasakyti, kad kaip koordinatorius aš e, norėčiau padaryti štai ką. Aš norėčiau skirti visas pastangas tam, kad e, ilgainiui būtų pereita nuo dabar e, egzistuojančių paveldėtojų senesnės struktūros sistemų prie RTM sistemos. Tačiau be abejo tai e, turi traukti įvairiausius veikėjus ir e, gelžinkelių agentūrą, ir komisiją, ir gelžinkelių kompanijas ir panašiai. Taigi koordinavimo darbas šiuo atveju tikrai nėra lengvas. Tačiau tai yra prioritetas, būtent e, pereimas nuo mm, senųjų sistemų prie RTM sistemų, laikantis nuspręstų pro, pro, pro, programų. Ačiū. Iš viso yra penki kolegos norintys pasisakyti. Ponas Groš, APP e frakcijos vardu prašome. Dėkoju. Koordinatoriu žinome, kad jūs esate labai atsidavęs šiam darbui ir suprantame, kad šis klausimas yra itin techninis ir sudėtingas. Na, mums, parlamentarams, ne visada lengva suprasti tuos e, techninius paaiškinimus, kuriuos mums pateikė įvairios pusės. Bet suprantame, kad e, tai yra ateities technologijos. Nors e, jų įgyveninimas kainuoja, prisitaikymas prie tų naujų technologijų taip pat nėra pigus. Ir, na, apskritai nenorėčiau šiuo atveju itin daug dėmesio skirti Vokietijai, bet e, vis dėlto situacija Vokietijoje atskleidžia visą situaciją. Pavyzdžiui, Luksemburgas, Belgija ir kitos šalis iš tiesų davė labai daug pastangų, kad būtų įgyvendinta ERTMS sistema. Ir mm, kai dėl Vokietijos, tai jūs pasakėte, kad būtent ją reikia įtikinti, kad ji perimtų tą naują technologiją. Taigi, kalbant apie šias naujas technologijas, ar traukiniai atvykstančius iš kitų šalių turėtų būti modernizuoti ir kad galėtų naudoti tą technologiją? Kas už tai sumokės? Ar naujoji vokiečių sistema galėtų būti naudojama taip, ne pritaikant e, iš užsienio atvykstančių traukinių, kad, jos galėtų, kad jie galėtų naudoti tą naują technologiją. Toliau kitas dalykas. Jūs kalbėjote apie investicijas, kurių, kurias e, turi investuoti įvairios šalis. Jūs minėjote 5 milijardus eurų. Na, norėčiau daugiau gauti informacijos apie tai, ką jūs turite menį, kadangi esame gavę e, įvairios statistinės informacijos iš skirtingų šalių. Toliau dar vienas dalykas. Ar jūs manote, e, kad jeigu E, yra tiesiami, pavyzdžiui, geležinkelių koridoriai pagal TNT projektus, turėtų būti numatoma pareiga būtent ten naudoti ERTMS sistemą. Be to galbūt reikėtų mm, na, pagalvoti apie tai, kad e, RTMS e, sistemos įdėgymas galėtų būti finansuojamas atskirai ir mm, jo, jos finansavimas neturėtų būti siejamas su naujų geležinkelių linijų tiesimu. Pirmininkė, norėčiau paprašyti visų kalbėtojų sutilpti jums skirtą kalbėjimo laiką. Ponas Alkadravi, prašome. Ačiū. Ačiū ponui Vink Na, turiu pasakyti, kad e, jūsų projektas yra labai svarbus, siekiant sukurti tą integruotą europinę geležinkelių tinklą, e, kad e, geležinkeliai galėtų konkuruoti su sausumos keliais. Na, galima kalbėti apie techninį rinkos poveikį ir taip toliau, bet jeigu nebus geležinkeliai sujungti, tai jie tikrai negalės konkuruoti su sausumos keliais. Savo kalboje jūs pasakėte, kad atsirado naujų kliučių įgyvendinant projektus. Netgi e, tose šalyse, kur jose jau yra naudojama ERTMS sistema, todėl kad, pavyzdžiui, buvo keičiamos kai kurios geležinkelio linijos, jos buvo koreguojamos. Taigi, tokie pokyčiai, e, ką jie reiškia praktikoje, netgi esant ERTMS sistemai nėra užtikrinta visapusiška sąsaja. Ką mes e, galime padaryti, kad tokių problemų nekiltų ir kad būtų užtikrintas tas e, tarpusavio saveikumas. Galbūt reikėtų numatyti e, konkrečiau sąlygas, numatyti konkrečius reikalavimus valstybėms narėms pastoriusios turi užtikrinti, kad tas mm, tarpusavio savykumas būtų užtikrintas. Be to, kalbant apie jūsų ataskaitą, jūs daug dėmesio skirite Vokietijai. Ir rašote, kad Vokietija nori sukurti savo sistemą, kuri bus gal, galiausiai suderinama su ERTMS e sistema. Bet, e, pavyzdžiui, yra daug šalių, e, na, ne tik ES, bet, pavyzdžiui, ir Šveicarija. E, ji, e, jos jau dabar įdėginėja ERTMS sistemą. O na, Vokietijos kuriama mm, sistema e, ir jos siūlymas, pavyzdžiui, padėti traukiniams, kurie atvyksta iš trečiųjų šalių prisiderinti, kad e, jie galėtų naudoti tą naują Vokietijos sistemą. Nemanau, kad toks sprendimas yra geras. Bet kuriuo atveju iš tiesų siekiame labai, kad būtų pasiekta daugiau pažangos šio projekto atžvilgiu. Panas Kramer, dvi minutės. Ačiū norėčiau pakalbėti apie porą techninių dalykų. Esu parengęs pranešimą dėl e, šiuo klausimu prieš šešis metus ir tada savo pranešime rašiau, kad e, negalime leisti e, sudaryti leisti sudaryti tokią situaciją, kad 20 skirtingų geležinkelių sistemų skirtingų metų pereis prie ERTMS sistemos. Vis dėlto labai yra daug žmonių, kurie nėra susipažinę su ERTMS sistemos specifikacijomis ir taip toliau. Toliau, kalbant apie Vokietijos situaciją. Mm Na, įsivaizduokite, kad gali būti situacijų, kad pavyzdžiui dėl e, elektros e, tiekimo sutrikimų e, Vokietijos e, rengiama sistema gali netinkamai funkcionuoti, ar tos pačios problemos gali kilti kilti ir dėl ERTMS sistemos. Bet to mes manome, kad šis projektas yra e, labai brangus. E, Ir dar norėčiau pasakyti, kad e, Reino atkarpa turėjo būti baigta įgyvendinti iki 2015 metų. Dabar jau kalbam apie 2018 metus. Tai buvo vienintelis projektas, kuris iš tiesų domino Vokietiją. Ir na, Vokietijos ministras, transporto ministras pareiškė, kad na, jeigu jau ir vėluos tas projekto gyvenimas, aš tada vis tiek jau nebūsiu ministru, taigi negalėsite man ir skūstis. Taigi norėčiau apskritai pakalbėti apie ilgalaikę naudą, ekonominę naudą, e, kurią e, leistų pasiekti tą RTMS sistemos e, įdėgymas. Količek. Na, Vokietija pasirašo sutartis, bet vėliau jų nesilaiko. Taigi norėtumėm sužinoti, ar per Europos agentūrą galėtumėm nustatyti aiškius standartus bei procedūras, kad būtų galima išvengti jūsų anksčiau minėtų situacijų. Tai yra, pavyzdžiui, kad RTMS sistemai bus naudojama technologija iš skirtingų tiekėjų, nes būtina užtikrinti, kad e, ta technika tarpusavėje gerai veiktų. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Vink. Prašom jums teikiamas žodis. Uh, and I will try to uh, put a certain number of questions which have been uh, just. Pabandysiu atsakyti į tuos klausimus, kurie man buvo užduoti. Jeigu norime sutikti su Vokietijos pasiūlymu įvesti STM, tai reikia mm, atlikti traukinių modifikacijas ir tuomet reikės visiškai naujos e, homologavimo procedūros. Jeigu tie traukiniai vyks į skirtingas valstybės narės, tai visas homologavimo ciklas turės būti atliktas. Taigi, nu, kad jie sako, taip, gerai, mes žiūrime visas išlaidas, bet kol kas Vokietija neapibrėžė, kurias tas išlaidas jie apims ir mes kol kas irgi dar mm, nežinome, kiek, kaip viskas pasisuks diskusijose, mes tikimės vis tik tai, kad Vokietija pasirinks kitą sprendimą. Antras dalykas dėl investicijų. 4,5 milijardo

tai yra bendra investicijų suma, kuri yra reikalinga ne vien tik tai RTMS, bet taip pat reikia ir to, tiems koridoriams, keturiems, kurie kerta Vokietiją vis, visoms jungtims. Taigi reikia dabar, tą, jeigu tą RTMS naudotumėm su dabartinėmis linijomis, su dabartinėmis jungtimis, iešmais ir taip toliau, pirmo lygio būtų galbūt tada variantas, taip pat yra mišrus variantas, koridorių ir Rotterdam programą, čia dalis atkarpos būtų mm, TMS ir nau, kai kurios būtų naujos jungtis bet būtų užtikrintas saveikumas. Taigi čia yra dažnai daug mm, nesusipratimų, gal komunikavimas netiksliai um, viską perteikia, ne, tik tai apie 15 procentų kainuos ar temės ant tų keturių koridorių o ne 10 milijardų, kur praeina kalba. Dėl prievolių. Aišku, čia sudėtingas elementas, nes yra valstybių narių interesai, yra geležinkelių kompanijų interesai, yra komisijos, aišku, interesai, kuri nori viską suvienodinti. Mes galime sukurti paskatas per finansinį paketą, kurį siūlome uh, iš komisijos pusės, tai vienas dalykas, o toliau jau nežinau dėl prievolių. Neįsivaizduoju, kaip iš teisinio požio taško mes galėtumėm ar iš komisijos, ar iš ES pusės primesti tai, ko mes norime kaip sistemų. Taip pat buvo uh, klausimų dėl pačių sistemų, pavyzdžiui, kad Vokietija nori savo sistemą sukurti. Netiesa, e, Vokietija nori, aišku, dėkti RTMS 230D ir e, baseline 3 taip pat. Problema yra, kad jie kol kas nėra pasirengę įdėkti tų sistemų visose koridoriuose ir ypač e, turint omenyje, uh, Mm, Europos e, tą visą vystimosi planą, kokie yra įsipareigojimai. Ir čia, aišku, viskas tada įstringa. Tada yra klausimas, o kaip kitos valstybės, kaimynės, pažiūrėjau, Šveicarija, Niderlandai reaguoja. Turiu pasakyti, kad vakar dalyvavau diskusijose Italijoje šią klausimą. Visi keturi partneriai Rotterdamo genojos e, koridoriaus dalyvavo ir visi paaiškino, kad STM, mm, ką siūlo dabar vokiečiai, jiems yra neįmanomas variantas, per brangu, problemų neišspręs. Iš esmės tik tai dar labiau uh, vėluos visos investicijos ir jie patys, tada klausite, tada ar ne jiem reikės irgi atidėti savo investavimo planų dėl Vokietijos tų problemų. Taigi mes būtent apie tai dabar galvojame ir atvirai sakant, aš įsivaizduoju, kad galėtų būti tik tai atviros diskusijos dėl įvairių alternatyvų, ką komisija paprašė Vokietijos pateikti. Reikia tiesiog atvirai tas e, alternatyvas aptarti ir priimti sprendimą. Kaip koordinatus ir aš turiu pasakyti, aš nepasisakau už STM už tai, kad tai nėra geriausias sprendimas. Yra rizika, kad bus labai vėluojama su RTMS įdėgymu ir koridorių užbaigimu. Toliau kalbant apie laiką. Ypač A koridoriui skiriamas dėmesys Rotterdamas Genuje. Uh, Ir e, galbūt klausimas tada kyla, ar nereikėtų vadovautis tokiu pavyzdžiu. Vokietija kol kas sako, pamirškite apie 2015 metus, galbūt 2020-2021. Tai jau aišku, vienas sprendimas. Dėl kitų trijų koridorių mes iš viso nieko negalime komentuoti. Taip jie sako. Taigi niekas nebekalba apie laiką, kaip ką reikia padaryti, taigi mes nieko nebežinome. Kiekvieną kartą, kai nuvažiuoji su jais, kalbėsi, visada yra atsakymas, ne, mes nieko nežinom. Tai ta prasme labai sudėtinga situacija. GSMR ir komunikavimo problemos, mm, nurodymų iš komisijos. Mes visuomet prašome valstybių narių su priimti sprendimus atsižvelgiant į dažnius ir e, rezervuoti tam tikrą dažnių paketą geležinkeliam. Tačiau panašu, kad kas atsitiko, kad iš, iš finansinio požiūrio taško vyriausybėms buvo tai ir įdomus variantas parduoti tas dažnius. Ir tie tokie dažniai buvo parduoti operatoriams, kad gali būti trūkdžių tose dažnėse, kurie bus naudojami geležinkelio operatorių. Tai aišku, kad pro, tai yra problema, reikės papildomos įrangos, na, galbūt ne šimtų milijonų rėmose, bet reikės papildomų investicijų. Arba įdėkti į lokomotyvus, arba į infrastruktūrą. Taigi, matysime, koks bus sprendimas. Vėlgi, tai neišspręstas klausimas. Iš esmės, problema Vokietijoje. Turiu pasakyti, kad kitose valstybėse problemų yra mažiau. Buvo pasirūpinta, iš anksto buvo priimti sprendimai dėl tų klausimų. Dabar dėl RTMS ilgalaikės naudos, kaip aš jau sakiau. Taip, nuolat kyla klausimas. Visi jau dabar sutiko, nebediskutuotas klausimas. Aišku, kad jeigu norime optimizuoti koridorių naudojimą iš ekonominio požiūrio taško, Turime žiūrėti, kokia yra infrastruktūra, kad nebūtų susiaurėjimų, probleminių atkarpų. Reikia mažinti visas, visą biurokratiją ir dėl homologizavimo. Ir reikia naudoti tai, kas iš europinio požiūrio taško yra priimtina. Pirmininkė prašo jau baigti. Pusę minutės. Jeigu norime pažiūrėti, ką tai reiškia, tai pažiūrėkime, kur jau A koridoriui viskas įdėkta. Uh, ir C koridoriui dėgiama, taigi mes tikimės, kad pajėgumai išauks nuo 35 iki 50 procentų, saugumas išauks 25 procentais ir galėsime sumažinti išlaidas 25 procentais. Tai yra tokie skaičiai, su kuriais mes dirbam. Bet aišku, reikia visus tris e, elementus išspręsti, kad galėtum koridorių optimaliai panaudoti. Cum voi da cuvântul e, domnului Ačiū ponui Vik. O dabar Karlo Seki, dviejų projektų koordinatorius, PP3 ir PP19. Tai yra didelio greičio geležinkeliai prieigos. Prašom, 10 minučių. Yes, uh, thank you, Madam Chairman. Ačiū pirmininkė. Laikas ribotas. Ir aš norėčiau palikti daugiau laiko galimybėms užduoti klausimus, todėl pateiksiu tik trumpą prezentaciją apie tai, kokia dabar yra situacija ir tada pateiksiu rekomendacijas bei e, pateiksiu išvadas, kokias galima būtų padaryti. Na, iš tiesų buvo pasiekta daug pažangos, tiek kalbant apie PP3, tiek apie PP19 projektus. Na ir taip pat norėčiau pasakyti, kad mm, pagaliau yra paleista e, geležinkelio linija tarp e, Pirėnų pusėsalio ir Prancūzijos. Tai yra viduržėmio jūros koridorius. Na ir šiuose skaidriuose matote, kad e, kalbant apie tą viduržėmio koridorių, jau yra paleistas e, traukinių naudojimui, o taip pat kitais metais bus paleista nauja linija tarp Madrido, Barcelonos ir Perpignan. Taip pat E, reikia dėrėtis dėl kitos linijos, Nims Montpellier apylankos. Ir taip pat mes sakome, kad tai yra klausimas, kurį reikia spręsti nedelsant. Taigi, kalbant apie PP3 projektą, e, viduržemio koridorius yra pats svarbiausias įgyvendinant šį projektą. Dabar pereikime prie tos Atlanto linijos. E, ši linija yra labai svarbi, kadangi jis sujungs Tur Bordo e, geležinkelio mm, tiesimo darbai jau yra pradėti ir tai yra viena didžiausia e, vieš, viešoji ir privati partnerystė pasaulyje įgyvendinant tokį projektą. Taigi bus galima pasimokyti daug iš to. Ir taip pat e, tokie darbai e, vyksta nors e, kyla tam tikrų problemų, kurias teks išspręsti. Pavyzdžiui, dėl tarp valstybinės sąsajos tarp Ispanijos ir Prancūzijos. Dabar, kai dėl Ispanijos, tai taip pat pasiekta pažangos e, Valadilol Burgos teritorija, taip vadinamoje Baskų teritorijoje. Na ir šiuo atveju svarbiausia klausimai yra štai kokie. Tai yra koordinavimas ir susitarimo siekimas dėl tų tarp valstybinių e, atkarpų. Daugiausiai problemų kyla dėl prancūzų, bet e, šias problemas sprendžia e, vietos bendruomenės ir tikimės, kad sprendimą būtų galima pasiekti jau kitų metų viduryje. Tai, kaip jau minėjau, Atlanto koridoriui priklausantis darbai ir taip pat na, yra problemų susijusių su valdysena bei tam tikrų problemų nuspėjimu ir jas, aišku, numačius ieškoti iš karto sprendimų. Taigi šie metai buvo labai svarbus, 2011 metai, nes mes prisiminsime šios metus dėl to, kad mm, buvo mm, paleisti naudoti, paleistos naudotos dvi geležinkelio linijos, toliau tikimės, kad bus pasiekta daugiau pažangos dėl kitų linijų. E, daug problemų kyla dėl Portugalijos. Na ir e, vėliau pakalbėsiu būtent apie Portugalijos problemas. Dabar e, labai svarbu, kad buvo galima pasinaudoti tiek ES lėšomis, tiek E, internalizuojant e, išorės kaštus. Mes visą laiką sakome, kad na, reikia įvertinti projektą atsižvelgti ne tik tai jo kaštus, bet ir į naudą. Dabar dėl Pirėnų koridoriaus, dėl Ispanijos. Yra susidariusi štai kokia situacija greitai mes paleisime atkarpą prie Estramadur. Taip pat dėja problemų vis dar kyla Portugalijoje. Tikėkime, kad bus e, greitai rastas sprendimas. Ir e, kol kas mes ketiname E, tik tai dirbti mm, su ta atkarpa, kuri yra e, netoli Ispanijos sienos. Ir šis e, koridorius bus naudojamas kroviniams vežti. Ir kalbant apie šį koridorių, tai galima gauti netgi 95 procentų reikiamų lėšų iš ES fondų. Esu įsitikinęs, kad e, bus pasiektas kompromisas dėl susidariusios situacijos. Na ir palauksime geresnių laikų, kada mes galėsime pratesti visus e, darbus Portugalijoje. Jūs greičiausiai prisimenate, kad e, kolega kalbėjo apie Panamą Ir mm, Portugalija labai yra suinteresuota, kad jūrų e, e, transportas e, būtų plėtojamas, nes Iš tiesų, Italijoje yra labai daug uostų, senų uostų, kuriuos, e, kurių potencialą reikėtų išnaudoti. Dabar pereikime prie PP3 ir 19 projekto. PP19 projektas yra susijęs su geležinkelių sąveikos užtikrinimu Pirienijos e, pusėsalyje. Čia vėlgi galiu pasakyti, kad yra pasiekta nemažai pažangos, kalbant ir apie Madridos Valencijos ir Madridos, Madrido Alicante atkarpas. E, Taip pat yra pasiekta pažangos ir pietų koridoriaus atžvilgių link Andalusijos, Porto Vygo mm, kol kas projektas yra sustabdytas. Na ir taip pat tikimės, kad daugiau pažangos bus pasiekta kitiems metams. Dabar, kai dėl rekomendacijų, tai norėčiau atkreipti dėmesį kai kuriuos dalykus, kurio, į kuriuos norėčiau, kad ir jūs sureaguotumėt artimoje ateityje, kalbant apie viduržėm, viduržėmio koridorių bei Atlanto koridorių, tai juos galėsime greitai pradėti eksploatuoti, nes jau daug darbų yra pabaigta ir šie projektai yra labai svarbus. Mm, aišku, pažangos siekti trukdo Portugalijos problemos. Ir e, jeigu pereitumėm prie paskutinės skaidrės, tai pamatytumėt e, tokį žalią plotą e, šioje nuotraukoje. Ir būtent šioje dalyje nebus įgyvendinamas PP16 projektas, kuris e, bus įgyvendintas, e, kuris yra tiesiog atidėtas vėlesniam laikotarpiu. Mes tikrai šio projekto neužmiršome. Tai taip, e, toks sprendimas buvo priimtas dėl įvairių priežasčių. Dabar, kai dėl šių tinklų, tai iš tiesų reikalingas geresnis valdymas. Man atrodo, kad e, tą galėtų pasakyti visi kolegos apie visus projektus, bet tą itin galiu akcentuoti, kalbėdamas apie PP3 ir PP19 e, projektus. Pavyzdžiui, Saragosoje pereitais metais buvo pasirašytas e, supratimo memorandumas tarp trijų vyriausybių bet e, vėliau dėja iš tiesų tas e, memorandumas liko neįgyvendintas dėl įvairių problemų, dėl to, kad pasikeitė vyriausybės ir panašiai. Taigi valdysenos e, problemos turi būti sprendžiamos ir į jas reikia skirti dėmesį, galvo, galvojant apie mūsų kaip koordinatorių ateities darbą. Toliau. savo išvadose pabrėžiu, kad e, kalbant apie šios projektus, na tai jie visą laiką yra mažiau ar daugiau kontroversiški. Ir na, reikėtų daugiau dėmesio skirti e, visų suinteresuotų asmenų dalyvavimui taip pat reikėtų organizuoti efektyvę komunikavimo programą, kampaniją. Tai yra labai svarbu siekiant e, sėkmingo projekto įgyvendinimo. Kai kuriais atvejais iš tiesų būtų buvę galima išvengti labai daug e, nesusipratimų, jeigu e, būtų iš tiesų daugiau viešinama informacija apie šį projektą ir panašiai. Ačiū dabar. Dabar turiu keturis susiraštus kalbėti. Ponas Groš, ponė Laja Sander, ponas Tremosa ir ponas Kramer. Taip pat ponė Bilba. Bet kadangi jums liko tik 15 minučių ir taip pat turime dar išklausyti atsakymų, kuriuos pateiks man sakė, aš norėčiau jūsų paprašyti kalbėti neilgiau kaip pusantros minutės kiekvienam. Panas Grošas. E, pirmininkė, koordinatorių, turiu suprašyti už savo kolegą. E, vis dėlto aš irgi užduosiu dabar klausimus dėl finansavimo, nes manau, kad tai, kad jūs čia sakėte, iš tikrųjų yra labai svarbu. Viena iš svarbiausių PPP programų, tai yra viešos sektoriaus ir, ir, ir privatos sektoriaus partnerystės programų, E, mūsų patirtis yra tokia, kad e, PPP atveju mes dažniausiai turime ilgą pagėdavimų dalykų sąrašą, bet retai kada gauname rezultatų. Taigi, kokia būtų minimali riba? Toliau, kai dėl komisijos ketinimų, e, kalbant apie projektų, obligacijas ir finansijos priemonės skirtas sąsajos su jomis, skirtas finansuoti šiam projektam, ar tai padėtų paspartinti projektų, kurį dabar nagrinėjame, įgyvendinimą. Taigi vėl, e, ar būtų galima užtikrinti minimalų bent jau e, finansų e, srautą projektams ir taip pat jūs minėjote, kad galima būtų pasinaudoti bendrijos finansavimu, internalizuojant kaštus. Ką jūs norėjote pasakyti tuo? Ačiū ir ačiū ypatingai, kad laikėtės reglamento dabar Ajalas Anders. Uh, Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Saky už visą jo padarytą darbą. Už tą siekį užtikrinti, kad operatoriai veiktų kaip galima veiksmingiau. Jeigu peržvelgtumėme visus pranešimus, įskaitant ir anksčiau pranešimus, buvo kalbama apie tai, kad projektas turėjo būti baigtas iki 2015 metų. Na, kol kas dar tos minties liktai neatsisakyta. Taip pat uh, analizuojame e, tarp valstybinių projektų regionai, ypatingai Portugalijoje. Man įdomu būtų sužinoti, kur pagrindinės kliūtis, ar investicijų stoka, ar reikėtų tobulinti PPP projektų struktūrą. Prancūzų Atlanto regione, e, kur kyla problemų tiesi šiltų koridorius, e, taip pat datos, kuris buvo paminėtos, ar jos jau tikrai patikimas, kaip dėl trečiojo maršruto, kuris galėtų būti gera alternatyva, tačiau Kita vertus, čia kalbame apie skirtingą provežą, skirtingą, skirtingus standartus, kaip valstybės sprendžia šias problemas, kaip e, sprendžiamas problemos siekiant užtikrinti europinę prieigą, sujungti atskiras teritorijas su likusia Europos dalimi. Ačiū. Labadiena. Visų pirma, norėčiau padėkoti Jums už prezentaciją, už atliktą darbą. Užduosiu štai kokį klausimą. Ispanija jau kurį laiką naudoja e, sanglaudos e, fondų lėšas. Ar yra kokių nors kitų šaltinių, iš kurių būtų galima finansuoti įgyvenimus projektus? Taip pat norėčiau gauti daugiau informacijos apie tuos e, projektų obligacijas. Dar kartą dėkoju ir gero darbo. Muchas gracias, eh, Mr. Kramer. Ja, Ačiū, ponas Kramer norėjau taip pat padėkoti. Aš turiu keltą klausimą su ATMS, kuri be abejo Ispanijoje kol kas dar problematiškai gyvendama ir tiesą sakant, e, visa aplinka yra pritaikyta ATMS. Tačiau kaip dėl Prancūzijos, ypatingai regione nuo Liono ir iki sienos, e, sistema turėtų būti parengta 2020 metais. Ir vėlgi, ar iš tikrųjų tai realu, ar ji bus įgyvendinta, kaip ir kitose ruožuose. Tarp San Sebastiano ir Bilbao, pavyzdžiui. Ar, jeigu bus tiesiama nauja linija nuo Bordo iki Ispanijos, e, jinai bus priderinta RTM sistemai? Toliau tarp Slamankos ir Berlyno yra irgi tam tikra spraga. Kodėl taip yra? Ar yra politinių priežasčių, ar kažkas tai blogai gyvendinimo grafikė, ar susidarė tiesiog savočkas vakumas. Ispanija, kai kalbam apie provešas, atrodo, nusprendė prisiderinti prie likusios Europos standartų ir taip pat Portugalijos. Ar tai teisybė? Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau ponsakį padėkoti už jo nuveiktą darbą ir tebe dirbamą darbą. E, tai yra, jis siekia užtikrinti gerą sistemos valdymą, įvairių projektų tarpusio suderinimą. Tačiau mane neramina tarp valstybiniai regionai, pasienio regionai, apie kurias buvo kalbama, ypatingai e, siena su Prancūzija, Bordo regione. E, mes, baskai, kūrėme, tiesėme savo geležinkelio fragmentą, vadovaujant e, federaliniai Ispanijos valdžiai, e, šiek tiek atsiliekame darbų grafikė, tačiau mums labai svarbu, kad būtų nutiestos šios dvi jungtis, tačiau e, per pasarus tris metus Prancūzijos valdžia kalba labai skirtingai. Ir nesame tikrai, iš tikrųjų šios jungtis bus pastatytos, taigi reikėtų galbūt naujai pažvelgti situaciją, reikėtų išsiaiškinti, kur kyla problemų. Panašu, kad daugiausia problemų kyla e, tarp vietos valdžios institucijų, kurios be, bando išspręsti savo nesutarimus. Tačiau e, kaip dėl ateities, ar mes galų gale e, įgysime konkurencingumo. E, ar e, Baskų kraštas e, įgis tokį pat gerą susiekimą kaip likusios Ispanijos dalys, kad galėtumėm lygiam teisėm konkuruoti su likusiais regionais. Taip pat ar bus kaip bus paskirstas finansavimas, mes girdėjome, kad E, pagal reglamentą finansavimas nukreiptas Portugalijai, tačiau galbūt galima šios finansus iš dalies nukreipti ir kitų dviejų maršrutų finansavimą. Dabar tik su galimybė ponui sakė atsakyti. Aš žinau, kad klausimų buvo užduota daug, bet pasitengite kalbėti trumpai. Na visų pirma, noriu padėkoti visiems pasakysiusiems už komentarus. Kalbant apie RTMS, man susidarė įspūdis, kad ir Prancūzijoje, ir Ispanijoje šie projektai yra gerai sutikti, gyvendinami sėkmingai ir esama didelio pasitenkinimo, tiesąkant, kyla techninių problemų, nežinau, gal mano kolega ką nors norės pridurti mano pastabų pabaigoje šiuo klausimu, kai dėl finansinių problemų. Plačiaja prasme, kadangi neturiu laiko gilintis į smulkmenas, uh, Jūs žinote, kad kitą savaitę, antradienį, trečiadienį Antverpenė e, vyks specialius tentą dienos, kur e, vėlgi sesija bus skirta būtent finansavimo klausimams. Ir čia atsiveria puikia proga tiem, kas galite nuvykti tuo metu, e, sudalyvaučiame renginyje, e, gauti naujos informaciją apie projektų obligacijas, kurios buvo išplatintos kai kurie projektai dabar yra kaip tik tai e, sulaukia finansavimą ir e, jos galima pradėti gyventi. Taip pat e, darbą ateityje mėginant panaudoti europinius fondus. Čia komisija turės be abejo dalyvauti. Ir taip pat tam tikrus politinius klausimus bus galima išklausyti, tarkim, kaip internalizuoti kaštus. Na, internalizuoti kaštus labai paprasta, jūs tiesiog nustatote kažkokį tai mokestį, e, rinkliavą ar panašiai. E, skatinimo priemonės yra kiek sudėtingesnis klausimas, bet ir tai galima spręsti. E, kalbant apie Ispanijos ir Prancūzijos jungti Baskų regione, šiais laikais apie 10 tūkstančių sunkvežimių kerta šią teritoriją ir netolimo ateityje matyti bus 50 tūkstančių kasdien. Taigi, jeigu e, mums pavyktų paleisti veiksmingą krovinių gelžinkelių liniją, e, tai ženkliai prisidėtų mažinant emisijas ir tas taip pat e, atneštų naudos ir apskaitai investicijoms į geležinkelių sektorių. Ne tik tai atneštų naudos valstybiniam sektoriui ar kitiems sektoriams. E, bordo e, e, atvejs, Bordo linija pasirodė besas sėkmingas PPP projektas dėl daugelio priežasčių ir, visų pirma, dėl perspektyvų, dėl rentabilumo. Čia aš norėčiau paliesti tą platesnę temą, būtent rentabilumo temą, nes kuris atvejais um, projektai atrodytų mm, tokia gana skurdus, tačiau su nedėliam pataisom jos galima padaryti patrauklesnius privačiam sektoriui ir tada jau situacija ženkliai pagerėtų. Taigi aš pamėginsiu pateikti keletą užuomenų, ką aš turiu omenyje. Pavyzdžiui, Ispanija. E, pasinaudojus um, E, pasinaudojo Sanglos fondo e, mechanizmu. E, iš tikrųjų, iki šiol vyriausybė labai išmaniai panaudodavo šias lėsas. Portugalija turi problemų, tai daugiau problemų. Mes turime rasti būdų, pirmiausia, įvertinti tai, kas jau yra pasiekta ir turime rasti naujų finansavimo šaltinių sprendimams, kurie pasirodytų racionalus. Ir Dabar kaip tik tai komisija bei vyriausybė dirbame gindami spręšius klausimus. E, problema greičiausiai bus nacionalinis įnašas, nacionalinio finansavimo dalis. E, dabar Portugalijos e, viešų finansų sektorius patiria daug įvairių apribojimų ir be abejo reikia ieškoti sprendimo. Nes būtų iš tikrųjų ne tik gaila, bet tiesiog e, tragedija prarasti tą beveik milijardą eurų E, kuriuos galėtų panaudoti šalis e, stokojant infrastruktūros. E, be abejo, tokia investicija prisidėtų ir prie ekonominės veiklos atgaivinimo, ir užimtumo didinimo, ir atneštų daug naudos apskritai. Na, baigdamas galiu pasakyti, kad kol kas čia yra problemų. Kalbant apie Prancūziją, viduržėme jūros pakrantėje problema yra laikytis darbų grafiko kai kuris atvejais reikėtų galbūt geriau apibriežti ir įgyvendinti projektus tarp nemalionų. E, čia laukia dar daug nenuveiktų darbų. E, kalbant apie Atlanto pakrantę, čia konsensuso daugiau. Reikia tik tai pašalinti e, kliūtis vietiniame ligmenyje ir rugsėjai aš turėjau galimybę aplankyti abi šalis. Ir, na, man iš tikrųjų paliko įspūdį pažanga Ispanijos pusėje. Manau, kad kai Prancūzijos valdžia, tiek vietinė, tiek nacionalinė, gal gale deklaruos, kad jie e, ieško sprendimo ir sprendimas turėtų būti rastas um, kitų metų viduryje. Uh, E, mes turėtumėm jais pasitikėti, kadangi iš tikrųjų matome tam tikras pastangas. E, toliau reikėtų geriau be abejo sutarti dėl tam tikrų bandomųjų projektų savočių laboratorijų, kurios e, duotų gairias ateities projektams. O dabar nežinau, aš tikiuosi, kad man pavyko atsakyti didumą. Um, klausimą mano kolega gal norės papildyti. Ispanija iš tikrųjų viskas vyksta sėkmingai, jie yra savaškai lyderiai gyvenant TMS sistemą, jie čia turi daug geros patirties. Prancūzijoje iš pat pradžių dėl šios sistemos buvo tam tikrų dviejonių, tačiau dabar atrodo visus pavyko įtikinti ir uh, dėl šių koridorių sprendimai e, priimti, taigi aš manau, kad e, prancūzai taip pat kaip ir kiti įdėks šią sistemą. Na kągi, norėčiau padėkoti visiems koordinatoriam, kurie pasisakė šiandieną. Taip pat noriu padėkoti kolegoms už jų susidomėjimą, už jų komentarus, kadangi kitų klausimų svarstyti mums neliko, tai posėdis šiandieną baigtas. Kitas posėdis vyks pirmadienį, gručio 19, 3 val. po pietų. Ir jisai truks dvi dienas, 19.20. 21 dienos posėdis, kaip jūs žinote, yra atšauktas. Ta proga norėčiau taip pat padėkoti vertėjams ir noriu palinkėti visiems skaniai papietauti.